Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai, prašom, užimkite vietas. Ir pradėsime posėdį. Ar jau galima pradėti posėdį, klausė pirmininkė. Kągi, pradedame regionų komiteto posėdį. Ir pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas, tai pačios darbo tvarkės tvirtinimas. Turiu Jūs informuoti, kad atsiprašo du kolegos dėl to, kad negali dalyvauti ponia Vana, kuri dalyvauja motinų komiteto delegacijos sudėtyje renginiuose New York'e, ji dar negryžo, ir ponas Deutsch, kuris e, rytoj ryte savo rinkiminėje apygardoje turi dalyvauti jam svarbiame renginyje. Bet jis yra balsas iš salės. Na kągi, aš kalbu apie diskusiją rytoj. Pirmininkė atsiprašo, taigi ponas Deutsch yra posėdėje, bet jo rytoj posėdėje jis nedalyvaus. Todėl reikia šiek tiek keisti darbo tvarkę ir noriu jūs informuoti, kad darbo tvarkė keičiama, nes ponas Doiš rytoj negalės dalyvauti ir prašo, kad dėl jo nuomonės projekto balsavimas būtų atidėtas iki mūsų, posė, mūsų posėdžio balandį. Taigi toks pakeitimas, ar pritarėte darbo tvarkiai? Jeigu taip, tai tada tvirtiname vasario 15-16 dienos posėdžio protokolą, protokolą rasite internete, galite ten jūs su juo susipažinti. Taip pat siūlau, kad nebent jūs prieštaraujate per tvirtinti protokolus, jeigu per šį posėdį nebus pateikta pastabų dėl protokolo taisymo. Jeigu ne, dabar dėl pirmininkės pranešimų. Neturiu jokių pranešimų ir mes iš karto tada pereisime prie mūsų pirmojo esminio darbo tvarkės punkto, tai yra seminaras Anglodos politikos supaprastinimo tema. Europos struktūrinių investicinių fondų taisyklių supaprastinimui regionum komitetas teikia labai didelį dėmesį. Dar Priminsiu, kad praeisiais metais parlamentas priėmė rezoliuciją šią temą lapkritį, tada mes pasikeitėme nuomonėmis su ponu Kalas, kuris vadovauja aukštų lygių darbo grupiai atsakingai už taisyklių supaprastinimą. Tai vyko šių metų vasarį. Šiandieną vėl grįžtame prie šios svarbios temos ir um, politikos B. D departamento mes prašėme, kad jie mūsų informuotų apie vykstantį darbą ir kaip jūs matote pagal e, seminaro darbo tvarkę šiandieną dalyvauja nemažai specialistų, kurie kalbės šią temą. Taigi aš pirmiausiai pristatysiu mūsų seminarą, po to pasisakys atvykę svečiai, o po jų pasisakymų galės pasisakyti regionų plėtros komiteto nariai užduoti klausimus ar pakomentuoti taip pat ir komisijos atstovus pakviesime išreikšti savo nuomonę. Taip pat dalyvauja regionų komiteto atstovai ir bus labai malonu išgirsti jų nuomonę, nes būtent regionų komitetas rengia visą <clears throat> virtinę seminarų sanglaudos politikos supaprastinimo tema. Sanglaudos e, politika visada rūpėjo Europos parlamentui ir mūsų regionės plėtros komitetui, ypač um, mums rūpėjo naudos gavėjo klausimas. Todėl supaprastinimas yra labai svarbus dalykas, jeigu norime sustiprinti sanglaudos politikos įgyvendinimą praktikoje sumažinti naudos gavėjams tenkančią biurokratinę darbo naštą, taip pat ir biurokratinę rašliavą, kuri a, skandina įvairias institucijas, bei aišku naujasis a, reguliav, naujoji reguliavimo sistema numatyta iki 20 metų per naują programavimo laikotarpį numato sumažinti biurokratinio darbo apimtas ir tokiu būdu palengventi struktūrinių ir investicinių fondų lėšų įsisavinimą. Kai kalbame apie administracinio darbo naštos mažinimą, tai panašu, jog daugelis valdžios institucijų taip pat mano, kad Visas darbas labai biurokratiškas, atima daug laiko ir bereikalingai apsunkina. Mūsų komitetas 2015 ėmėsi kai kurių veiksmų, atliko kai kurią analizą, kad būtų įsiaiškinta, kokios yra supaprastinimo galimybės. Labai svarbu atkreipti dėmesį tai, kad sanglaudos politikos supaprastinimas tik iš dalies atsispindi tuose struktūrinių fondų taisyklėse, kurie vaidina svarbiausią vaidmenį, nes yra dar ir kitų politikos ryčių, kuriuose nustatomos papildomos taisyklės. Tai yra konkurencijos, pavyzdžiui, sritis ir būtent dėl šių taisyklių kyla nemažai problemų. Lapkričio 27 6 dieną Europos parlamentas priėmė praėjusiais metais rezoliuciją dėl sanglaudos politikos taisyklių supaprastinimo ateityje, kad būtų supaprastintas vadovavimas, kontrolė ir valdymas. Bet kalbant apie struktūrinius fondus, visgi struktūrinių fondų taisyklės labai apsunkina ir naudos gavėjus ir taip pat vadovaujančiasias institucijas bereikalinga biurokratinio darbo našta. Todėl mes kreipiamės į politikos departamentą, kad būtų įvertinti kai kurie supaprastinimo elementai. Ir šiandieną komitetui bus pristatyti pirmieji tyrimų rezultatai. Mūsų seminaro tema analizuosime tokius um, dalykus, kaip supaprastinta sąnaudų apskaita, uh, e-taisyklės, e-sanglauda, ir e, atitinkami e, jungtinių tyrimo centro bei regionų komiteto e, atstovai prisidės prie šios diskusijos. Taigi, taip, trumpai. Ir po šios trumpos įžangos noriu pasakyti, kad kaip visada laiko neturime daug, Todėl paprašysiu visų pranešėjų griežtai laikytis nustatyto laiko reglamento ir nešnekėti ilgiau nei 7-8 minutės. Tiek turėtų trukti kiekvienas pranešimas. Dėl to, kad šiandieną mes e, išklausysime nemažai pranešimų ir jeigu norime visus visų nuomonės išgirsti ir padiskutuoti, tai turime labai griežtai laikytis nustatyto laiko reglamento, kaip aš jau sakiau. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Rolandui Blomeiriui, kuris e, Blomeir ir sūnus įmoniai vadovauja, yra jos direktorius, kuris kalbės apie praktinius supaprastinimo aspektus, o po jo pasisakys kiti pranešėjai. Ačiū, pana pirmininkė. Aš pasistengsiu laikytis nustatyto laiko. Taigi, apie ką aš ketinu kalbėti? Aš ketinu kalbėti apie studiją, kurią užsakė B politikos departamentas ir kurią mes pradėjome e, vykdyti rugsėjį. E, trumpai pristatysiu e, atliktą studiją, vėliau e, galbūt kalbėsiu ir apie jums pažįstamus dalykus, kas yra supaprastinta sąnaudų apskaita ir vėliau pristatysiu studijos rezultatus. Taigi visų pirma reikėtų e, pakalbėti apie e, tokius dalykus, kiek plačiai naudojama ta supaprastintų sąnaudų sistema valstybėse narėse per du programavimo laikotarpius. Tai yra nuo 7 iki 13 metų ir nuo 14 iki 20. Sakiau, kad mūsų studija pradėta įgyvendinti rugsėjį ir mes ketiname baigti e, ją vykdyti balandžio mėnesį. Tikiuosi, kad mūsų darbas bus naudingas E, kitiems tyrimams, kurie atliekami komisijos užimtumo ar regionės plėtros generalinių dektoratų. Mes susisiekėme su įvairiomis valstybėmis narėmis, su e, naudos gavėjais ir su, bandėme įsiaiškinti, su kokiamis problemomis jie susidūrė e, ankstesnio programavimo laikotarpiu dabar. Pateiksiu keletą skaičių, kurios atspindės esamą situaciją, ką mano uh, E, naudos gavėjai e, šalyse narėse, su kuriais mes galėjome susisiekti. Taigi jau buvo e, pristatyta, kas yra ta supaprastinta sąnaudų, sąnaudų apskaita, ko, kam jie skirta. Jie visų pirma skirta sumažinti administracinę naštą, kaštus, ir sutelkti išteklius politikos tikslams pasiekti. Kitaip tariant, yra siekiama efektyviau panaudoti turimus išteklius, e, susitelkti į sanglaudos politikos tikslus, o ne į finansinius dalykus ar kontrolės dalykus. Iš principo, e, aš galiu įvardinti tris sąnaudų tipus, e, kurie E, atsirado 2006 metais, visų pirma Europos socialiniam fondui, vėliau 2010 metais. E, tokių e, sąnaudų tipai buvo pradėti naudoti Europos kaimo plėtros fondui ir 15 valstybių narių gyvendino šią naujovę. Na, greičiausiai žinote tai, kad egzistuoja trys pagrindiniai sąnaudų tipai E, tai yra fiksuoto dydžio išmokos. Tyrimo metu mes tiesiog e, siekiame įsiaiškinti, kaip, e, sakykime, būtų galima išvengti dokumentų kaupimo netiesioginiam išlaidom pagrysti. Netiesioginės išlaidos yra kompensuojamos kaip procentas nuo tiesioginių išlaidų ir tokioms išlaidoms pagrysti nereikia jokių dokumentų. Tai yra pirmasis e, sąnaudų tipas, dėl kurio daug valstybių narių pasisakė, kad e, m, tokios sąnaudos yra plačiai naudojamos. Toliau kitas sąnaudų tipas, tai yra vieneto kaina, e, kuri yra naudojama, sakykime, tokiems dalykams kaip e, mokymo valandos kompensuoti. E, kitaip tariant, kompensacija priklauso nuo pasiekto rezultato. Galiausiai mes turime vienkartinės e, sumas, kurios daugiausiai yra skiriamos mažiems projektams ir jos yra išmokamos kaip iš anksto nustatyta suma. Taigi dabar perikėme prie mūsų darbo. Mes sakiau, e, žiūrėjome, kokia yra skaupta patirtis taikant tą supaprastintų sąnaudų sistemą ir kaip plačiai ji yra paplitusi. Ir kitas dalykas, kaip ši sistema leidžia sumažinti administracinę naštą e, gaudos gavėjams ir e, ar yra pasiektas tas platesnis tikslas skirti daugiau dėmesio įgyvendinimui, e, siekiant tikslų ir mažiau kontroliai. Na ir vėliau pakalbėsiu apie problemas, su kuriomis susiduria valstybės narės, naudojant tą supaprasintą sąnaudų sistemą. Taigi visų pirma, įsisavinimas. E, kaip plačiai yra naudojama ši sistema. Iš esmės, šiuo metu neturime jokių sistemiškų duomenų e RDF, turime duomenų susijusių su socialiniu fondu ir e, ši skaidrė leidžia jums geriau įsivaizduoti, kokia yra situacija. Tik tai 7 procentai SF E, sąnaudų buvo deklaruotos pagal e, supaprastintą sąnaudų apskaitos sistemą 17-13 metais ir e, pagal dabartinius duomenis manome, kad šis skaičius dabartiniam laikotarpiu išauks iki 35 procentų. Taigi sisteminių duomenų RDF fondui mes neturime, tačiau tikimės, kad tie duomenys E, pasirodys greitai, nes komisija atlieka išsame analizę situacijos. E, kalbant apie grįžtamą į ryšį, tai e, iškeliame klausimą valstybėms narėms. Kodėl tas supaprastintų apsaugų sistemos mechanizmas yra naudojamas? Valstybės narės sako, kad Na, buvo pasiekta labai daug pažangos e, dėl taisyklių, e, kurios reglamentuoja tą supaprastintą sąnaudų sistemos naudojimą, apskaitos naudojimą. Ir džiugu, kad e, tos taisyklės buvo parengtos labai anksti, tai yra, kai buvo rengiamos pačios programos. Taigi mes laikomės nuomonės, kad supaprastinta sąnaudų E, apskaita iš tiesų pasiekia tą tiesioginį tikslą, sumažina administracinę naštą. Ir dar mes turime susisiekti su įvairiomis vadovaujančiomis institucijomis ir klausti jų nuomonės, ko jos siekia E, kaip dar būtų galima, sakykime, e, patobulinti tos sistemos taikymą, e, teikiant ataskaitas ir panašiai. 14-20 metais supaprastintų sąnaudų apskaita buvo naudota labai ribotai, kadangi nebuvo pasiekta pakankamai pažangos su įvairiais projektais, kad būtų galima jau kompensuoti patirtas išlaidas. Na ir kol kas dar mes nematome tos naudos, kurią teikia realiai ta uh, E, supaprastintų sąnaudų apsauga, e, apskaitas, prašau. Kitas e, tikslas, kuris buvo pasiektas, tai yra sumažintas klaidų skaičius, kaip nustatė audito rūmai ir manome, kad ir šiuo programavimo laikotarpiu klaidų skaičius mažės. Taip pat buvo laikomasi nuomonės, kad dėl šios E, naujos sąnaudo apskaitos sistemos. E, atsiras ir e, mažų projektų, mažų paraiškos teikėjų, kurie, sakykime, bus motivuoti ir pateiks prašymus projektams įgyveninti. Dar kartą sakiau, nors pagrindinis tikslas yra administracinės e, naštos sumažinimas, e, tas supaprastintas sąnaudų apskaitos mechanizmas leis pasiekti ir platesnių tikslų. Pavyzdžiui, mažiau dėm... laiko bus skirta kontroliai, daugiau dėmesio bus e, skiriama įgyvendinimui. Lengva suprasti, kodėl E, taip atsitiks, nes e, dažnai skirtingi žmonės yra atsakingi už finansinę kontrolę, tačiau e, tie žmonės galbūt dabar galės daugiau dėmesio skirti įgyvendinimui. Kai kuriuose regionuose yra mažinamas vadovaujančiose institucijose dirbančių darbuotojų skaičius, tačiau įgyvendinimo sryčiai papildomo personalo nėra numatyta. Kaip ir sakiau, e, ši apskaitos e, sistema populiarėja, tačiau e, regionės plėtros generalinis direktoratas atlikęs apklausą nustatė, kad yra problemų įsisavinant patį mechanizmą. Matote, kad yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, nes kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Luksemburgas arba Švedija, Italija, plačiai naudoja tą supaprastintų sąnaudų apskaitos sistemą. Tuo tarpu Bulgarija, Vokietija um, negali pasigirti šios apskaitos sistemos plačių naudojimų. Taigi Kai e, atsirado e, ši sistema, buvo labai daug diskusijų dėl teisinio neiškumo. Valstybės narės e, abejojo dėl tokios sistemos naudojimo, nes buvo sakyta, kad na, daug yra neiškumų ir nors teisinis pagrindas yra patobulintas, vis dar yra labai daug galimybių interpretuoti E, nuostatas, kaip būtų galima taikyti tą, e, sakykime, supaprastintą apskaitos, e, sąnaudų apskaitą, nes, sakykime, jeigu bus atliktas auditas, neaišku, sakykime, ar taikomas tas metodas bus pateisintas ar ne. Toliau kyla problemų taip pat ir dėl suderinamumo su nacionalinė te, teisę. Toliau kitas dalykas yra toks labai konservatyvus požiūris į naujovę. Kitaip tariant, daug valstybių narių vadovaujasi tuo e, realiai patirtų kaštų mentalitu, mental, mentalitetu. Kitaip tariant, yra kompensuojamos tik tai tos išlaidos, kurios yra realiai pat, e, patirtos. Dėl pačių sąnaudų tipų Valstybės narės e, kartais numato tam tikras ribas e, išlaidų kompensavimui. E, Deja, turiu pasakyti, kad mums šioje srityje kyla problemų, nes e, yra e, labai daug na, skirtumų tarp valstybių narių, nustatant tas standartinės sumas kai yra išmokamos tos vienkartinės išmokos. Be to, sakykime, kyla problemų ir dėl to, kad nėra kažkokių standartizuotų ir istorinių duomenų, bet to, e, kalbant apie vankartinės išmokas, kyla iš tiesų problemų, jeigu, sakykime, e, sumos yra išmokamos, tačiau rezultatai vėliau pagal projektus nėra pasiekiami. Taigi, iš principo mes vertintumėm situaciją teigiamai, einame tinkame kryptimi, E, buvo pasiekta daug pažangos, e, kalbant apie gairės, apie teisės aktus, tačiau, aišku, visada galima padaryti daugiau. Ir reikia padaryti visų pirma du dalykus. Reikia išanalizuoti atskiras e, supaprastintas sąnaudų apskaitas, ar jas reikėtų supaprastinti, padėti tai padaryti valstybėms narėms. Tačiau kas mus nustebino. Bendraudami su valstybėmis narėmis, su naudos gavėjais, e, išgirdome tai, kad reikėtų suderinti ESF e ir RDF. E, nes buvo sakyta, kad jeigu šie E, sakykime, teisės aktai, kurie reglamentuoja šiuos du fondus, būtų suartinti, e, būtų iš tiesų pasiektas didesnis supaprastinimas. Labai ačiū, ponė Liumairį. Pone Mihailova manęs paprašė perimti pirmininkavimą trumpam, nes jai iškilo net dėliotinų reikalų. E, dėkoju už e, pristatymą su paprasintų sąnaudų apskaitos klausimais ir noriu pasakyti, kad įgyvendinimo e, sistema atskiriems fondams turi būti priderinta, ar tai būtų socialinis fondas ar kaimo plėtros fondas. Ir man buvo malonu išgirsti tą signalą. Būtų galbūt ir anksčiau gerai išgirsti jį bet e, mes e, turime dar daug darbų, taigi tai atsižvelgsime ateityje. Pereikime prie kito e, pranešimo elektroninė sanglauda. Išgirsime apie tai, kaip elektroninė sanglauda gali supaprastinti mums procedūras, ponė Šonofer. Ačiū. Ačiū, kad mane e, pakvietėte, noriu pamatyti skaidres, nes be jų negalėsiu išaiškinti savo klausimų gerai. Manęs buvo paprašyta jums labai trumpai pristatyti elektroninės sanklaudos savoką, tą visą koncepciją, kas e, su tuo siejama, ką mes žinome apie dabartinę padėtį ir pateikti manęs buvo paprašyta jums išvadas. E, informacijos pagrindiniai šaltiniai - partnerystės susitarimai Taip pat mes atlikome tam tikrą darbą. E, biuruose nagrinėjame e, medžiagą iš valstybių narių e, susijusią su įgyvendinimu. Ką reiškia elektroninė sanglauda ir kuo jį pagrįsta? Viskas prasidėjo nuo administracinių sąnaudų, kaip mes visi žinome, jos yra pernelyg didelės, pirmiausiai atrenkant ir stebint projektus. Elektroninė sanglauda pirmiausiai e, skirta tam, kad būtų suma, sumažina administracinė našta paramos gavėjams. E, tai yra vienas iš dešimties e, punktų reformų susijusių su e, dabartiniu laikotarpiu. Elektroninės keitimas informacija tai būtų tarp paramos gavėjų ir valdančiųjų struktūrių ir tarp valdančiųjų struktūrų ir kitų e, vienetų struktūrų gyven, gyvendinančių programą, taip pat ir e, tarp auditorių. E, siūloma įdėkti bendras taisyklės, supaprastinti apskaitą ir e, tokiu būdu atskaitomybė turėtų supaprastėti. Ar mes e, galime E, stebėti, kaip įgyvendinama elektroninė sanglaudos sistema. Pirmiausia, partnerystės sustarimuose ir veiksmų planuose pagal 15 bendrųjų nuostatų reglamentą dėl administracinės e, naštos mažinimo valstybės narės e, apibrėžia, kaip ketina įdėkti elektroninę sanglaudą ir stebėsienos komitetas reguliariai peržiūri paž. E, komisija turi taip pat e, išreikšti savo e, nuomonę apie tai ir valstybės narės rengia pažangos ataskaitas apie tai. Reikalavimai elektroninės sanglaudos. Jie yra susiję pirmiausiai su tais, kurie yra pasirašę finansavimo sutartis. Pareiškėjams e, tai negalioja. Bet valstybės narės gali pratesti, tą sistemą išplėsti ir taikyti e, paraiškų teikėjams. Taip pat ją. Ja. E, kol kas e, nenumatyta reikalauti jokių techninių, kelti jokių techninių reikalavimų ES lygmenių Tai yra visai logiška, nes sistemos anksčiau jau egzistavo, jos dabar yra plėtojamos ir valstybių narių veiklos programos numato galimybę pasirinkti geriausią variantą. Tačiau egzistuoja minimalūs reikalavimai elektroniniai sanglaudai. Tarp jų yra uh, tik tai vieno karto įrašymo principas. E, tik vieną kartą. Uh, prašytojas naudos turėtų įvesti savo duomenis ne keletą kartų. Taip pat e, kalbama apie tarpusavio saveikumą. Tai reiškia, kad tik vieną kartą paramos gavėjas turėtų pateikti informaciją apie save, o vairios institucijos vėliau turėtų keistis tarpusėje dokumentais, kad nereikėtų pareiškėjų keletą kartų iki penkių kartų pateikinėti tuo pačių duomenų. Kitas dalykas - elektroninis audito atsiekamumas turi būti užtikrintas sistemoje egzistuoja ir kitų reikalavimų dėl vientisumo e, duomenų, dėl autentikavimo siuntėjo ir dėl duomenų e, laikymo. Kokia yra dabartinė padėtis? Neturime šiuo metu labai daug informacijos apie dabartinę būklę. Partnerystės susitarimuose turi būti e, išdėstyta gana išsami informacija apie tai, kaip sanglaudos e, sistemos elektroninės įgyvendinamos ir planuojamos valstybėse narėse. Beveik pusė valstybių narių e, labai gerai yra apibūdinusių savo sistemas, labai išsamei, o pusė valstybių narių pateikė tokius paviršutiniškus e, paaiškimus ir mes nežinome, kokia yra sistemų kokybė. Ir dabar šiuo etapu negalime įvertinti iš esmės, ar e, tie procesai užtikrins administracinės naudos e, sumažinimą naudos gavėjams. Bet dabar galime pasakyti iš to, ką matome, kad yra keturi sistemų tipai. Kai kurios valstybės narės turi vieną sistemą vienam fondui. Tai reiškia, kad yra keletas tipų elektroninės sanglaudos sistemų pagal fondus, pavyzdžiui. Kitos valstybės narės turi vieną sistemą regioniam administraciniam jų vienetui. Tai taip pat atitinka elektroninės sanglaudos reikalavimus, bet ne viskas dar yra iki galo sukurta nes tikslas viena sistema visiems fondams. Yra šiuo metu ir mišrių sistemų, valstybės narės sugebėjo Sanglaudos fondą, socialinį fondą ir regionės plėtros fondą integruoti, bet kiti fondai nepatenka į sistemą. Mūsų ataskaita e, pateiks jums valstybių narių apibūdinimus bus nurodyta, kokios juose galioja sistemos ir taip pat bus trumpai apibūdintos visos valstybės narės. Aš apie tai nepasakosiu plačiai, matote iš šios skaidrės, kad yra nemažai valstybių narių, kurios taiko e, vieną vieną informacijos technologijų sistemą kairėje pusėje, o dešinėje stulpelio pusėje yra valstybės narės, kurios taiko įvairias sistemas, keletą sistemų. Kokia yra E, dabartinė sistema. E, sistemos veikia, to buvo prašyta iš valstybių narių, bet nors jos ir veikia, egzistuoja skirtumai. Ta aš galiu pasakyti iš keletos veiklos programų, kur sistemos įdėktos tik teoriškai, bet, kaip sakiau, šiuo metu nekalbėsiu atskirai apie programas. Praktiškai sunkiausia bus priderinti visas sistemas, nes reikės, e, pavyzdžiui, įkelti 16 metų metinės įgyvenimo ataskaitas. Kai kurios valstybės narės e, siekia labai toli ir žengti toliau negu minimalūs reikalavimai. Kaip sakiau, minimalūs reikalavimai yra gana paprasti. Kai kurios valstybės narės uh, E, įdėgė daugiau išsamesnės informacijos apie rodiklių sistemas, e, tai yra daugiau negu kad tie privalomi bendrėjai rodikliai. Taip pat e, numatomos galimybės atlikti vertinimams. Mes taip pat tikimės, kad elektroninė sanglauda sumažins administracinę naštą Kai kurias paskaičiavimai savo, kad 11 procentų sumažės ta našta, e, kai kurie tyrimai netokie ambicingi, minimi tik 4 ar 5 procentai. Bet kol kas viskas yra tik tai teoriniai pasvarstymai. Iš tikrųjų, tai reiškia, kaip gerai bus sistemos priderintos, kaip naudojami e, procesai kadangi elektroninė sistema gali atspindėti egzistuojančius procesus. Elektroninė sanglauda yra priemonė. Jeigu nebus mažinama administracinė našta e, procesams, tai nebus įmanoma visko supaprastinti elektroninės sanglaudos pagalba, nes tai yra tik viena iš priemonių. Mes taip pat matome, kad kai kurios valstybės narės e, naujoviškai žvelgia į galimybę sukurti išbaigtas elektroninės sistemas duomenų keitimuisi. Kai kurios valstybės narės e, taiko šią sistemą ir paraiškų teikėjams. Ir tai e, labai svarbus žingsnis mažinant toliau administracinę naštą. bet e, viena sistema veikianti dar ne viskas. Reikia laipsniškai žengti link integruoto požiūrio įgyvendinimo. E, tai yra tikroji elektroninės sanglaudos proceso nauda. Galiausiai, parodysiu Jums paskutinę e, skaidrę, E, klausimas kyla, ar elektroninė sanglauda tikrai gali prisidėti prie supaprastinimo? Į šitą klausimą atsakyti yra labai sunku, nes elektroninės sanglaudų sistemos gali išvengti informacijos prašomos dubliavimo ir dokumentų dubliavimo. Bet pirmosiuose etapuose gal e, našta ir padidės, nes tam, kad pradėtų sistema veikti, reikia apmokyti labai daug žmonių, reikia daug informacijos. Taigi e, iš pradžių ta administracinė nauda gali dar padidėti, o tik paskui pasimatys e, nauda. Egzistuoja taip pat viena kliūtis, į kurią reikėtų pasižiūrėti atidžiau Turiu galvoje nacionaliniai teisės aktai numatantis e, popierinius dokumentus, bet kartais jie neegzistuoja. Ir gali būti atveju, kai e, nacionaliniai teisės aktai reikalauja, kad būtų pateikti popierinę formą e, dokumentai ir tai būtų kliūtis elektroniniai sanglaudai. Ir taip pat reikia e, sekti, kaip viskas vyks programavimo laikotarpiu, kad būtų galima iki galo išsiaiškinti, kokia bus nauda, kiek kainuos tokia sistema. Ačiū. Labai Jums ačiū už e, pranešimą. Įleisite trumpai pakomentuosiu. Mes tikimės, kad e sanglauda padės įgyvendinant politiką, bet kita vertus daug kas gali dinkti. Tai yra pakankamai naujas dalykas, nėra vienos bendros sistemos, skirtingos sistemos nėra unifikuotos ir todėl gali kilti problemų. Mes turėtume galvoti apie galimybę palyginti sanglaudos politikos priemonių įgyvendinimą, bet tai gali būti netaip paprasta, labai skiriasi, apie tai buvo kalbama biudžeto kontrolės komitete ir tenka tik kaip galėstauti, kad taip yra. Bet tikimasi, kad bus išnaudotos turimos galimybės ir ateityje atsiras bendresnis, vienodesnis požiūris į E sanglaudą. O toliau pasisakys profesorius Jonas Butleris. Jo pasisakymo tema ar supaprastinimas tiesiog fikcija. Turint galvoje, kad taisyklių daug, daug įvairiausių gairių ir įvairiausių auditų. Bet, profesoriau, žodis jums. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip jūs sakote, iš tiesų e, pranešimo tema provokuojanti, bet aš norėčiau pakalbėti platesnių požiūrių vadovaudamasis apie uh, supaprastinimą. Ir iš esmės norėčiau kalbėti dviem tokiais pagrindiniais klausimais. Kas pasiekta supaprastinimo srityje per dabartinį programavimo laikotarpį? Ir antra, kągi daryti ateityje? Kokia būtų ateities reformos darbo tvarkė? Pranešime naudojusi tyrimų, kuris buvo atliktas 15 valstybių narių, vadovaujant IQ tinklui, tai yra struktūrinių fondų valdymo kokybės gerinimo tinklas ir, kaip jau minėjau, 15 valstybių narių buvo apklaustos įvairios vadovaujančiosios institucijos, sukaupta informacija apie jų patirtį. Taigi, Visą tai, ką mes atlikome, buvo pristatėme per paskutinį tinklo posėdį ir taip pat parengėme pagrindinius dokumentus, kurie ir jums yra išdalyti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kokiosgi pažangos pasiekta iki šiol. Pirmieji du pranešimai buvo apie paprastesnę sąnaudų apskaitą, apie elektroninę sanglaudą ir jie labiau susiję su platesniais supaprastinimo darbo aspektais. Bet pranešėjai, mano supratimu, vis tik leidžia pripažinti, kad taip pasiekta nemažos pažangos. Nes dabar jau matoma, kaip nemažai sričių reformos padėjo įgyvendinti, e, padėjo įdėkti vadovavimo supaprastinimo modelius. Ir e, aišku, galima ginčyti, ar, sakysime, tie supaprastinta apskaita turėm, turėtų remtis vieneto apskaita ar kitaip, bet bet kuriuo atveju tikrai padėtis pagerėjo. Ir kairėje pusėje jūs matote skaičius, kurie rodo, kiek pagerėjo vienoje ar kitoje srityje darbas po supaprastinimo. Taigi yra jungtiniai stebėsenos komitetai ir vadovaujantis institucijos. Ir turiu pasakyti, kad kito, kita vertus daug skeptiškiau yra vertinama supaprast, vertinamas supaprastinimo poveikis e, tokiuose sritise kaip integruotos teritorinės investicijos arba bendrieji vertinimo dokumentai. Todėl jeigu galvojame apie didesnį nei minimalų rezultatą. Tai reikia pripažinti, kad vienose srisite pažanga geresnė, o kitose labiau susidurta su skepticizmu. Kai vertiname pasiektą pažangą, reikia pasižiūrėti, kokių iniciatyvų ėmėsi pačios valstybės narės. Ir Šiuo atveju matome, kad labai nemažos pažangos pasiekta keliose sritise. Pirmiausia, supaprastinant e, tinkamumo ir atitikties taisyklės, taip pat supaprastinant e, paraiškų formas ir pasiekta taip pat pažangos gerinant įgyvendinimo sistemas, pavyzdžiui, suderinant informacinius reikalavimus, suderinant kai, ir supaprastinant kai kurias procedūras, kas leidžia paraiškų vertinimo sistemoms e, veikti geriau. Leidžia sumažinti atskirų programų atveju, na, tai gyvendinančių institucijų skaičių ir galiausiai reikia atkreipti dėmesį, kad buvo bandoma supaprastinti ir stebėsienos sistemas, ne tik tai institucijų sąrangą ar darbą. Be to reikia pripažinti, kad supaprastinimas arba tiksliau jos apriptis turi būti suprantamas daug plačiau, nes egzistuoja reguliavimo srityje įvairiuose pakopose atlikti pakeitimai ir įgyvendintos reformos nuo tada, kai 88 metais buvo pradėta struktūrinių fondų reforma. Ir šioje skaitrėje jūs matote tas pakopas, kurios atspindi kas buvo reformuota pakankamai sėkmingai. Kiekvienu atveju tolesnė reforma rėmėsi ankstesnės reformos rezultatais ir buvo bandoma supaprastinti apskritai sudėtingas reikalavimo ir taisyklių sistemas ir kiekvienu atveju atsirasdavo vykdant supaprastinimo darbą ir nemažai ir iššūkių, nes reikėjo į įsisavinti naują, pavyzdžiui, paraiškos procedūrą arba e, sutvarkyti tarp institucinę sąrangą. Visgi, nepaisant teigiamų dalykų, yra problemų, kurio, dėl kurių nerimauja vadovaujančiosios institucijos. Ir keletą iš jų norėčiau paminėti. Pirmiausiai, yra keletas tokių struktūrinio ir sisteminio pobūdžio problemų. Aišku, sąrašas nėra išsamus, bet pirmiausia, kad vadovaujančias institucijas ir tvirtinančias institucijas, jų skirimo procesas yra pakankamai sudėtingas ir daugelis valstybių narių, kurios dalyvavo tyrimą, teigia, kad tai sunkus ir skausmingas procesas ir yra ir dėl to paties proceso labai sunku pasiekti didesnės pažangos. Netgi vadovaujančios institucijos nusivylę tuo, kad nėra suderintų taisyklių. Ir todėl, matyt, reikėtų supaprastinimą tęsti kur kas toliau, ne tik tai struktūrinių fondų taisyklių atveju, bet taip pat e, užsimti supaprastinimu sanglaudos ir kitų sričių pol, e, politikos sektoriuose. Taip pat nerimaujama dėl papildomų reikalavimų, kurie atsiranda, ypač pavyzdžiui kai kurios iniciatyvos, kurias minėjau integruotos teritorinės investicijos ir taip toliau. Kitas dalykas. Vadovaujančiosios institucijos e, teigia, kad gairės ir aiškinimas irgi kelia problemų, nes pirmiausia nėra visiško teisinio aiškumo. Dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad yra daug reguliuojančiųjų dokumentų ir nenuseklumas tarptų dokumentų pakankamai didelis. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į a, būtent teisinio tikrumo problemą. Dažnai valstybės narės bando net eiti toliau negu bendrusios taisyklės numato ir griežtinti papildomas taisyklės, kol galiausiai visą tai e, tampa nereikalingomis taisyklėmis. Taip, valstybės narės bando apsaugoti programas ir apsisaugoti nuo neigiamų audito rezultatų. Aš manau, kad taip pat vadovaujančiosios institucijos nerimauja dar ir dėl komisijos vadovavimo ir rekomendacijų. Nes neaišku, ar kalbama tiesiog apie kvazį reglamentavimą, ar gerą patirtį, ar antrinės neprivalomosios neprivalomosius reikalavimus. Aš manau, kad kolega Blomeris sakė, kad yra nuolatos supaprastinama sąnaudų apskaita ir dabar yra linkstama link nustatyto dydžio atskaitos taško. Dar vienas dalykas, dėl ko neramu vadovaujančioms institucijoms, tai auditai. Ir šiuo atveju yra net teikiami pasiūlymai, teikiama pasiūlymus, ką galima būtų pakeisti. Nes nepakanka įvardinti problemų, reikia pasiūlyti ir sprendimų. Taigi auditas. Vienas iš vadovaujančių institucijų pasiūlymas yra štai koks. Galėtų būti um, sudaromas ben, sudaromi bendro aiškinimo dokumentai, kuriais naudotųsi vadovaujančios institucijos, administracinės institucijos ir komisija. Ir tokiu būdu būtų užtikrintas geresnis taisyklių supratimas, teisinis aiškumas, kas yra būtinas apatinėje grandyje dirbantiesiems, ypač audito metu. Dar vienas dalykas, kad tikrinimai, patikrinimai ir auditai turi būti atliekami vadovaujantis proporcingumo principu, atsižvelgiant į finansavimo dydį, nes yra finansavimas, kuris susijęs su didesne klaidų rizika bet e, tai priklauso nuo paties finansavimo sudėtingumo. Ir todėl iš čia natūraliai išplaukia trečiasis pasiūlymas, kad reikia racionalizuoti tuos daug, daugia pakopius auditus, ypač kai veikia nacionalinė sistema ir kai yra fiksuojama mažiau pažeidimų vienu ar kitu atveju, tai tokiu atveju gal nereikėtų atlikti daug europinio lygio auditų. Nebejotinai, kad taisyklės būtina ir toliau derinti tarpusavyje ir taip pat būtina užtikrinti vienodą jų aiškinimą. Mes savo uh, trumpame tyrimo dokumente pateikiame nemažai pasiūlymų, kurie galėtų iš karto duoti naudos. Ir tai yra pasiūlymai susiję su ne žymiais pakeitimais, bet ateityje labai svarbu bus galvoti, ypač po 20 metų, ar um, įvairių politikų sektoriuose nereikėtų suderinti taisyklės. Vienas iš dalykų galėtų būti bendras kažkoks tai sąrašas, nes egzistuojagi sąr, e, sąveika tarp sanglaudos politikos ir konkurencijos politikos. Todėl reikėtų pagalvoti, ar veiksmų programos tvirtinimas negalėtų būti asocijuojama su pranešimo procedūra, notifikavimo procedūra. Ir vėlgi, kai žvelgiame į ateitį, būtina pripažinti, kad dabartinė sistema, dabartinė bendrovaldymo sistema neleidžia visko keisti labai plačiai. Yra tam tikros ribos, nes jas nustato savaime uh, bendro vadovavimo sistema. Todėl bendras vadovavimas, aišku, būdingas sanglaudos politikai, bet turime pripažinti, kad tas bendras vadovavimas nėra tiek efektyvus ir veiksmingas, koks turėtų būti. Ir dabar, galvojant apie ateitį, reikia galvoti, kokiu galima būtų imtis pakeitimų laikotarpiu po 2020 metų. Ir viena iš svarbesnių rekomendacijų būtų plačiau taikyti proporcingumo ir subsidiarumo principus peržiūrint europinių tai taisyklių privalomai ar neprivalomai pobūdį. Gal reikėtų daugiau teikti pirmenybės nacionalinėms taisyklėms ir sistemoms, ypač tais atvejais, kai jos nekelia didesnės rizikos. Taigi, ačiū dabar uždėmesi, bet nebejotinai jūs galite daugiau rasti informacijos susijusios su mano pranešimu. Ačiū. Labai ačiū profesoriui e, Bachtleriui už pristatymą. Supaprastinimas yra ne tik tai kažkoks įsivaizduojamas dalykas, bet matom ir atsakymą, pavyzdžiui, bendras valdymas – tai gali būti priežastis ar galimybė supaprastinimui. E, labai ačiū Jums už Jūsų mintis. Išklausėme ekspertų. O dabar pereikime prie e, nuomonės tų žmonių, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą e, struktūrinių fondų valstybėse narėse ir regionuose. Pirmoji pasisakys Šantal Moro, kuri atsakinga yra už Europos programas E, Overnės Ronas Alpių regione. Ir suteiksiu žodį Jums iš karto, ponė. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kad e, pakvietėte mane kaip vadovaujančios institucijos atstovės nes mes kasdien susidurėme su projektų įgyvendintojais ir turime taikyti kasdien e, regionės, nacionalinės ir europinės taisyklės. E, mūsų regione, o Vernės Soronės Alpių regione, mes e, įgyvendiname e, regionės politikos tris projektus. 800 milijonų eurų yra mums skiriama iš struktūrinių fondų. Ir mes turime tikrai labai didžiai sekti, ar taisyklės yra gerai įgyvendinamos. Uh, Kaip žinote, neseniai vyko du labai rimti pokyčiai Prancūzijoje. Pirmiausiai regionės e, tarybos tapo vadovaujančiomis institucijomis 14-20 metais, metams. E, mes e, pirmą kartą esame vadovaujančios institucijos. Anksčiau buvo dar ir tarpinių institucijų, o dabar Nuo 14 metų tvarka pasikeitė. 2015 metais e, papildomai buvo įgyvendinta Prancūzijoje teritorinė reforma. Buvo du kart per pusę sumažinta regionų ir mes, Overn, e, Ronės, Alpės, esame vienas regionas nuo 16 metų sausio pirmos dienos. Ir mes dabar e, turime naujų valdymo priemonių ir Kaip buvo pasakyta anksčiau, vadovaujanti institucija yra labai svarbi grandis, bet kita vertus, ji ne tik, kad kontroliuoja, bet ir ją kontroliuoja. Ir mes e, e, turime nepamiršti tų dalykų, galvodami apie e, regioninės politikos fondų valdymo supaprastinimą. Šiandieną e, kalbama apie administracinių sąnaudų mažinimą. Ir taip pat reikia suprasti, kad mes veikiame labai e, konkrečiai, labai konkrečioje aplinkoje. E, ką tik tai buvo kalbama apie elektroninę e, sangloda apie tai, kad procedūros e, taps elektronės, tai turėtų sutrumpinti laiką, e, procedūras, naštą. Mes e, tai suprantame, bet taip pat manome, kad labai svarbu yra palaikyti tiesioginius kontaktus įgyvendinant projektus. Tai yra labai svarbu kalbant apie turinį projektų ir apie vertę. Pateiksiu Jums konkretų pavyzdį, kurį iš, iš dabartinio programavimo laikotarpio. Vienas projektas aplinkos saugos rytyje pasiūlytas labai įdomus buvo, e, galvojam apie tai, kad galima pritaikyti tam tikrus eksperimentinius dalykus ir mes e, susitikėme susitikome su projekto įgyvendintoju ir išsiaiškinome mm, sandorio nuostatas. Ir buvo viena nuostata, kuri reikalavo išlaikyti tam tikras mm, nuostatas penkerius metus. Bet mm, tam projekto siūlytojui e, iškilo klausimų, nes jis pasakė, kad nežinia, kas bus po dviejų metų. Reglamente yra numatyti reikalavimai, kurie e, nerekomenduoja užsiimti išorinių kaip perkelimų Europos Sąjungoje. Ir e, pirmiausiai, norint įsiaiškinti viską, reikia susitikti su projekto autoriumi, kad būtų galima išsiaiškinti e, visus aspektus. Supaprastimas. Bet e, dar vienas dalykas, kuris labai svarbus, yra valstybės pagalba. Mano regionui tai taip pat aktualu. Mes e, kalbėjome apie supaprastintą sąnaudų apskaitą ir tuo taip pat e, esame patenkinti. Bet mes e, turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti supaprastinimą ir kaip nagrinėti valstybės pagalbos sistemą. Mes galvojame apie naujoves, bet jeigu nežinome konkrečiai, kokios taisyklės galios, tai atsiranda rizika ir vadovaujančiai institucijai dėl audito. Mes bandėme užtikrinti pasitikėjimo naudos gavėjų principą, princip, įgyvendintą principą. Ir e, žiūrėjome į įvairius projektus per programavimo laikotarpį. Kai mes atrenkame projektus per e, metinį audito planą, vieną operaciją vienam projektui atrenkame. Ir norime pasižiūrėti, ar nėra problemų, ar viskas teisingai įgyvendama. Ir mes, jeigu vis matome, kad viskas gerai, tai kitais metais nebeaudituojame e, projekto vykdytojo. Mes kaip vykdančioji institucija bandome palengvinti naštą dėl patikrų. Mes kaip tarpinės struktūros ankstesnių laikotarpių taip pat esame sukaupę patirties ir tikrai apmaudu, kad nebedaromas skirtumas tarp klaidų ir sukčiavimo, ypač jeigu turime galvoje mažas bendrovės, mažas asociacijas E, projekto įgyvendintojas turi laikytis visų procedūrų, bet ir mes jas bandome suprasti. Kartais būna labai sunku viską išsiaiškinti. Klaida gali būti ta, kad nesilaikoma kalendoriaus, e, ne visi reikalavimai įgyvendinami. Ir pavyzdžiui, esant viešųjų pirkimų e, atvejams. Ir kartais e, galima padaryti klaidų, bet už tai nebaudžiam, nereikėtų bausti, jeigu pasiekiamas tikslas. Mes dabar turime, matome, kad kai mus tikrina, mes turime įrodyti, kad mes nepadarėme jokių klaidų. Ir auditorius, pavyzdžiui, e, bando įsigilinti į klaidas. Ir jeigu turime galvoje mažą bendrovę, e, kartais pasitaiko, taiko klaidų nuos, nuosekliai ir mes turime daryti skirtumą tarp netyčinių klaidų ir nuoseklių tų nuolat pasikartojančių klaidų. Ir šiandien reglamentai, reglamentai egzistuojantis mums neleidžia užtikrinti dviejų procentų klaidų lygio. Dėl e, supaprastintų sąnaudų apskaitos, apie tai kalbėjo kolega, aš nesiplėsiu. Yra įvairios galimybės susijusių su tuo reglamente ir yra tam tikros gairės. Mes turime 28 e, e, puslapius gairių ir vienas straipsnį reglamente. Aš noriu paklausti, kodėl paprastam straipsnių reglamento reikia 18 puslapių išaiškinimo. Galiausiai noriu pasakyti, kad Ir kitas dalykas pasitikėjimas e, komisija iš valstybių narių pusės ir valdymo institucijų pusės. Mes E, turime savo teritorinį kodeksą, kuris mūsų reikalauja laikytis tam tikrų taisyklių, yra nacionalinės taisyklės ir kartais projekto įgyvendintojai nesupranta, kad kai kreipiamasi dėl uh, europinių lėšų audito reikalavimai sugriežtėja, lyginant su tuo, kai kreipiamasi į e, nacionalinės institucijas dėl paramos. Komisija uh, E, kartais deleguoja savo e, galės nacionaliniams struktūrams ir mes turėtume taip pat taikyti subsidiarumo principą lėšų valdymui. Ačiū, ponė Moro. Norėčiau palinkėti Jums visokiojo pasiekmės Jūsų darbe regionuose iškėlėte labai jautrių klausimų, e, klausimų, kuriuos mes dažnai aptarinėjame. Kitaip tariant, kas yra klaida, kas yra žmogaus klaida ir kur brėžti tą demarkacinę liniją tarp klaidos ir sukčiavimo. Taigi, kalbant apie auditą ir gairės, yra skirtumų tarp nacionalinių gairių tarp europinių gairių ir tai, aišku, apsunkina gyvenimą vadovaujančioms institucijoms, kurios e, turi turėti reikalų su tomis visomis skirtingomis taisyklėmis. kai dėl ES vakarų Tiksliau, mes dabar suteiksime žodį Pavel Horažį, kuris yra iš Rytų Europos ir pristatys Lenkijos e, patirtį. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad turiu galimybę e, pristatyti savo poziciją, nes e, nuo tada, kai Lenkija prisijungė prie ES, buvo atsakingas už e, socialinio fondo lėšų administravimą. Taigi mano prezentacija bus pagrista mano asmeninė patirtimi. Aš dirbau Lenkijos valdžios institucijose. Trumpai norėčiau pateikti Jums informacijos E, pristatysiu požiūrį, kurio mes vadovaujamės dėrybų metu, taip pat pristatysiu žingsnius į priekį, žingsnius atgal ir tada pristatysiu e, savo nuomonę, kur ką būtų galima patobulinti. Taigi, kai E, mes dėrėjomės dėl naujosios finansinės perspektyvos, man atrodo, e, išriškėjo du e, arba trys naratyvai. Visų pirma, buvo sakoma, kad reikalingas supaprastinimas, antras buvo kad reikia orientuotis į rezultatus. Dauguma valstybių narių išreiškė e, savo nuogastavimus, e, šis, kurios yra susijusios su šiais dviem klausimais. Ir šie klausimai turėtų būti bu, e, sprendžiami naujoje finansinėje perspektyvoje. Taigi, kai mes prisimename dėrybas ir jų rezultatus, mes galime sakyti, kad uh, E, sėklos buvo pasiek, pasėtos, tačiau kyla klausimas, kokį derlių mes e, ketiname nuimti. Štai koks klausimas, į kurį mes e, turėtume ieškoti atsakymo. Taigi, kalbant apie mano asmeninį vertinimą, kaip vyko dėrybos, tai pirmą kartą buvo e, sukurti rezultatus e, orientuoti mechanizmai. Tačiau tik labai m, mm, tokiam aukštam lygmenį atsirado egzantę sąlygų e, savoka. Kitaip tariant, yra nustatyti reikalavimai aplinkai patobulinti. Ir Aš pats sveikinu tokių e, egzantą sąlygų atsiradimą. E, taip pat atsirado tokie dalykai kaip finansinių priemonių skatinimas. Laikomės nuomonės, kad e, anksčiau ši struktūrinių fondų sritis nebuvo pat, maksimaliai išnaudota ir apie daugelį finansavimo priemonių vadovaujančios institucijos nežinojo. Supaprastintos sąnaudų apskait, apskaitos ir e, jų privalomas pobūdis kai kuriais atvejais yra sveikintinas. E, kitas dalykas yra bendri įvertinimo dokumentai. E, tai yra taip pat sveikintinas dalykas, nes Anksčiau buvo tiesiog vertinamos sąskaitos faktūros, dokumentai, o dabar daugiau dėmesio skiriama rezultatams. Be to, e, dar vienas dalykas, e, didelių projektų atžvilgių padintos e, ribos, tai yra sveikintinis dalykas. Kitas dalykas yra fiksuoto dydžio išmoko atsiradimas. Yra sveikintinas dalykas, dėja, ši naujovė galioja tik tai tam tikriems sektoriams ir subsektoriams. Išmokos yra pano, apskaičiuojamas panaudojant tam tikrus algoritmus. E, tokio e, pobūdžio naujovė e, yra sveikintina. Tačiau kyla klausimas, ar buvo patenkinti lūkesčiai. Taigi mes matome, kad kaip ir požiūris pasikeitė, tačiau taikomos praktikos ne. Ir kai mes žiūrime į reikalavimus ir procedūros, matome, kad jie reikalavimai yra dideli ir niekas nepasikeitė. Dėl to tenka apgailestauti, nes aš dabar atsakingas Lenkijoje už gyvendinimo koordinavimą ir aš matau, kad man labai sunku įtikinti e, savo kolegas e, pereiti prie supaprastintų sąnaudų apskaitos e, šį darbą prilyginčiau kaip sienos, e, sienos grevimui. Kitaip tariant, e, e, žmonės laikosi tokios pozicijos, kad jeigu dirbsi kaip iki šiol, nieko blogo nesitiks. Tokia yra realybė, su kuria mes susidurėme. Kita, dažnai keliamas klausimas, ką pasakys auditoriai. Tokia E, toks klausimas kyla daugeliui e, žmonių ir dėje jų požiūrio e, neįmanoma pasiekti. Matome, kad su tokia problema susidurėme ir vadovaujančios institucijose, ir žemesniuose sluoksniuose, ir inovatoriškos idėjos tiesiog kartais kertasi su tokiais keliamais klausimais. Tai yra Jeigu ateis auditorius, e, kaip mes pas, e, pasiaiškinsime, kodėl buvo nukrypta nuo to, kas yra aiškiai surašyta gairėse. Taigi, reikia pasakyti, kad situacija ženkliai mm, nepasikeitė. Be to, nereikėtų pamiršti ir jaunimo e, verslumo iniciatyvų užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo. Matome, kad e, yra jaunimo užimtumo iniciatyvos Lenkijoje, šešios buvo pripažintos kaip netinkamomis, tačiau mes nusprendėme jas finansuoti per e, kitas finansavimo priemonės. E, turime aštuonias, aštuonis papildomus rodiklius, bet tų 29 rodiklių, kuriais mes vadovaujamės. Jie buvo parengti ESF e fondui, tačiau jie nieko verti, kadangi šie rodikliai nesuteikia mums jokios naujos informacijos nei e, standartiniai ESF fondo e, rodikliai. Kas dar yra įdomu? Auditas E, atliko pirmąjį auditą susijusi su jaunimo užimtumo iniciatyva. Aš ir mano kolegos vis dar deramės su komisija ir viena iš rekomendacijų, kurią pateikė komisija Lenkijai, buvo štai kokia. E, žmonės, kurie yra visiškai pasyvus, kurie nesimoko, nedirba, ir nėra registruoti e, darbo biržose. Su, su jais reikia dirbti ir e, į, norint įtraukti juos į tam tikras programas, jie turi įrodyti, kad atitinka reikalavimus. Tai yra, kad jie yra jaunesni nei 25 metų, kad nedirba. Tad mums kyla klausimas, kokius įrodymus mes turėtumėm pateikti e, žmonės, kurie nori dalyvauti projektuose, e, dienų dienas praleidžia e, kaip dirbdami stažuotojais, jie neturi jokių pajamų ir jie nedirba. Antraip, jeigu jie dirbtų, jie neturėtų laiko stažuotėms, Taigi matote, gal politinių lygmenių kažkas pasikeitė, tačiau jeigu e, žiūrėsime į realią situaciją, tai pokyčių yra mažai. Kitas dalykas yra e, sanglautos politikos nesuderinamumas su valstybės pagalbos e, taisyklėmis. Tai yra pagrindinė problema, su kuria mes susidurėme, yra štai kokia. E, sanglaudos politika yra labai sudėtinga. Dažnai sunku suvokti, koks teisės aktas turėtų būti taikomas. Ar sanglaudos politikos, ar valstybės pagalbos teisės aktas, ar kažkoks kitas e, teisės aktas, kurį mums primes e, kontrolės institucija. E sanglaudo e-sanglauda. E, pati mintis yra nebloga, tačiau kyla klausimas dėl pačių procedūrų suderinimo. Ar e-sanglauda bus pagrįsta naujomis ar egzistuojančiamis e, taisyklėmis? Tokia yra pagrindinė problema. Mes sakome, kad e-sanglauda yra labai naudinga galutiniams uh, naudos gavėjams, tačiau jeigu pažiūrėsite į komisijos parengtus teisės aktus, kokia informacija turėtų būti pateikta, matysite, kad sąrašas yra ilgas ir dažnai tokia informacija turi būti pateikiama pačio naudos gavėjo. Taigi, nors pati e, mintis yra gera, bet praktikoje nežinia, kaip su jie bus. Kaip mes galėtumėm išeiti iš susidariusios situacijos? Laikausi nuomonės, kad daug ko mes nepasieksime, jeigu nepakeisime požiūrio į įgyvendinimą. Jau kažkas yra sakę, kad vis dar yra linkstama e, kompensuoti realiai patirtas išlaidas, nes e, e, taip niekuo nėra rizikuojama. Aš laikausi nuomonės, kad mes tiesiog turėtumėm siekti didesnio balanso, orientuotis labiau rezultatą ir priderinti esančias procedūras prie to naujo požiūrio. Antraip, mes e, visada žiūrėsime, kaip palaikytis viešųjų pirkimų teisės aktų, kitų sričių teisės aktų ir pamiršime rezultatus. Geriausias pavyzdys yra supaprastinta sąnaudų apskaita ir viešieji pirkimai. Kodėl mes supaprastintų sąnaudų apskaitų e, negalėtumėm panaudoti, sakykime, kai yra vykdomi viešieji pirkimai. Neaišku kodėl. Mes visi sakome, kad reikia orientuoti į rezultatą, o ne į e, tai, kad reikia laikytis e, teisės aktų reikalavimo. Antras dalykas. jau kai kurie ir sakė minti, kad nereikia naujų taisyklių ir papildomų auditų. Mes baiminamės, kad po penkerių metų mes turėsime labai daug teisės aktų, kurie galbūt nebus reglamentai, tačiau tai bus taisyklės parengtos auditorių. Mes laikomės nuomonės, kad galiausiai reikia orientuotis į tai, ką sako auditas. E, taigi gal reikėtų na, turėti kažkokį e, struktūrą, kuri galėtų būti kaip tarpininkas tarp vadovaujančios institucijos ir e, naudos gavėjo ir, sakykime, išaiškinti teikiamas rekomendacijas. Tai būtų tikrai naudingas dalykas. Antriniai teisės aktai. Vėlgi apie tai buvo kalbėta. Taip pat buvo kalbėta ir apie supaprastintą sąnaudų apskaitą. Tai yra vienas iš didelių žingsnių į priekį. Tačiau mes turėtumėm išnaudoti iki galo šios priemonės potencialą. Džiugu, kad Europos komisija teikia informaciją e, kiek valstybių perėjo prie e, supaprastintos sąnaudų apskaitos. Tačiau, kalbant apie ESF reglamentą, pagal jį e, Europos komisija gali patvirtinti e, europinę, europinį supaprastintų sąnaudų apskaitos reglamentą. Jeigu mes pažiūrėsime į ESF fondą, matome, matysime, kad e, e, čia yra plačiai yra e, taikoma ta supaprastintų sąnaudų apskaita, pavyzdžiui, Leonardo da Vinci, Erasmus programos. Taigi komisijos veiksmais būtų galima geriausiai paskatinti supaprastintų apskaito sąnaudų apskaitų taikymą. E, kitas dalykas yra e, suderinamumas su ERDF. E aišku, visiškos harmonizacijos mes nenorėtumėm siekti. Siektumėm didesnio suderinamumo. Taigi tiek būtų trumpai apie mano ir Lenkijos patirtį. Ačiū Jums uždėmesi. Labai ačiū už tokį pristatymą ir už požiūrio pristatymą ministerijos vardu. Ir dabar aš galiu gražinti <clears throat> pirmininkavimą mūsų pirmininkiai. Ačiū. Ačiū, kad padėjote, ponė Zelerį, ir ačiū už pranešimus. Mes, kolegos, dabar turime dvi galimybės mes galime suteikti e, žodį komisijos ir regionų komiteto atstovams arba galime išklausyti regionų Dnės plėtros komiteto narių, keletos narių klausimus, komentarus ir tada jau suteikti žodį komisijai ir regionų komitetui. Ar yra pageidaujančių dabar pasisakyti? Ar mes iš karto suteikėme žodį komisijai? Gerai, sako pirmininkė. Suteiksiu dabar galimybę pakomentuoti Europos komisijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė, aš iš tiesų tikėjusi klausimų. Visgi, mes šiandien nagrinėjame labai svarbę sanglaudos politikos aspektą. Tema labai aktuali, nes supaprastinimas tapo kasdienių lozungų. Ir aš tikrai manyčiau, kad reikėtų kalbėti apie geresnį gyvendinimą. Mes kalbame apie geresnį gyvendinimą, bet tikriausiai reikėjo kitaip suformuluoti viską paprastesnį gyvendinimą, pasiklausius pranešėjų. Tačiau, kai tik dalyvauju šiuose diskusijose, būna sunku nesistengti apginti komisijos pozicijos. Labai dažnai, kad ir paslėpta arba atvirai išsakyta mintis yra ta, kad uh, už uh, visą tą sudėtingumą yra atsakinga komisija. Na, nenustabu, bet visgi visos teisėkuros institucijos dalyvauja teisėkuros darbe ir matyt su paprasnimo darbe taip pat vienodai turėtų dalyvauti visos institucijos. Todėl gal kiek e, pakalbėsiu apie tai, ką mano komisija nedramatizuosiu per daug situacijos, nes kartais atrodo, kad mes niekaip negalime išsivaduoti iš detalių sanglaudos politikos srityje ir su tomis detalėmis susiduria visi įgyvendindami programas. Kai vienas ar kitas reglamentas nevisiškai aiškiai, konkrečiai suformuluoja, tai tada e, vieną ar kitą dalyką, tai tada jau komisija teikia savo aiškinimus. Ir tokiais atvejais komisija rengia gairias, bet komisija parengė labai daug gairių, per daug gairių ir ne visiems jos patinka. Ir trečias dalykas yra tai, kad kas bebūtų įrašyta reglamente, ir nepriklausomai ant to, ar jūsų supratimu nuostatos suformuluotos aiškiai, aiškinimas gali būti labai skirtingas. Ir pateiksiu pavyzdžių. Bendrųjų nuostatų reglamento priedas reglamentuoja informacijos teikimo priemonas, ir naudos gavėjas turi, projekto vykdytojas turi laikytis tų taisyklių, kurios pagrinde reglamentuoja informacijos viešinimą. Mes esame gavę iš vienos valstybės narės prašymą paaiškinti, ar tos taisyklės yra taip pat taikomos dar iki to, kol su naudos gavėjų pasirašomas susitarimas. Mes jam atsakėm, aišku, ne, nes asmuo iki sutarties pasirašymo nėra naudos gavėjas. Ir antras pavyzdys yra reglamente nuostata reglamentuojanti stebėsenos um, komiteto darbą ir pasakyta, kad to komiteto nariai, jų pavardės turi būti viešai skelbiami. Todėl mūsų klausia, reikia skelbti vardą pavardę ar tik organizacijas, kurioms jie atstovauja. Vėlgi, tai susiję su sistema nuo A iki Z, bet niekas niekada nėra skelbęs vardų pavardžių. Ir tokių klausimų komisija gauna labai daug. Taigi, aiškinimai, su kuriais mes susidurėme, yra tikrai labai įvairūs ir dažnai tampa sudėtingi. Net e, yra tokių klausimų, į kuriuos mes patys neturime atsakymų. Aš manau, kad viena iš problemų ta, jog būtina kitaip vertinti visą supaprastinimo procesą. Ir todėl o, e, komisaras Kretsu kartu su kolegomis yra įsteigęs bendrą aukšto lygio darbo grupę atsakingą už supaprastinimo darbą. Ir greta mane sėdintis iš dešinės kolega dirba toje aukšto lygio darbo grupėje. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad tik praėjusią savaitę ši grupė paskelbė a, keturis tokius rinkinius taisyklių. Tuo komisija džiaugiasi ir jūs su, jomi, e, su jų dokumentais galima susipažinti. Iš tiesų, išvados, kurias padarė aukšto lygio grupė, yra labai panašios į tai, apie ką mes čia šiandieną kalbame. Ir yra susijęs su elektroninė sanglauda, paprastesnė sąnaudų apskaita. Taip pat tenai bei kita ko yra nurodomos ir tam tikros galimybės. Yra analizuojamos galimos politinės problemos, kurios gali kilti tarpinių laikotarpių ir uh, klausimai, kurie keliami, yra maždaug tokio pobėdžio, kaip toliau turi plėtoti sanglaudos politiką. Bet aš jau sakiau, kad su paprastinimo sąnaudų apskaitos atveju aukšto lygio darbo grupė yra paskelbusi labai konkrečių rekomendacijų kurias jų nuomonė dėrėtų įgyvendinti, kad turėtų būti būtent fiksuoto, dy, fiksuoto dydžio norma labiau išnaudojama, kaip ir pataisa, kad konkurencijos srityje sąsajos turi būti naujai įvertintos ir kaip bus da, velgiamasi toliau. Na, toliau matyti, rengiant kitą daugiametę finansinę programą, bus atsižvelgta į visas tas rekomendacijas, bet jau šiuo metu mes keičiame taisyklės ir atsižvelgiame į aukštos darbo lygio grupės rekomendacijas. Pirmininkė, ačiū. Toliau regionų komiteto atstovas. Mes žinome, kad jūs esate surengę visai nemažai seminarų, renginių skirtų su paprastinimo klausimams ir norėčiau paprašyti jūsų trumpai pristatyti savo veiklą. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė. Regionų komiteto narys kitas, Peteris Osvaldas, galėtų atvykti pas jūs ir pristatyti daugiau detalių, bet aš papasakosiu jums apie e, du seminarus su tarybos darbo grupė pirmininkaujant Niderlanduose e, surinktus. E, papildau ką tik kalbėjusi kolega apie tai, ką galime padaryti iškart, ką galime padaryti vėliau. Renginiuose seminaruose dalyvavo apie 100 dalyvių, 45 e, buvo atsakymai nuomonės atsiųsti raštu apie e, trumpalaikę, ilgalaikę perspektyvą ir uh, E, kai kas e, buvo paminėta šiandien. E, kol kas tai nėra oficialūs dokumentai, bet aš pristatysiu pagrindinės mintis. Pirmiausia, sanglaudos politikoje ir kitų tas programas įgyvendinant vienodo traktavimo klausimas iškyla. Jeigu, pavyzdžiui, MVI gauna dotaciją pagal horizonto programą, tai neslaikoma valstybės pagalba. O jeigu pagal sanglaudos politiką tokia pat parama teikiama, tai jau laikoma valstybės pagalba. Yra tam tikrų nenuoseklumų ir viename iš seminarų buvo pateiktas pasiūlymas pagalvoti apie blokinę išimtį sanglaudos politikai dėl valstybės pagalbos, bent jau tose srityse srityse, kur yra labai aiškus ryšys tarp ES tikslų ir šios politikos įgyvendinimo. Taip pat yra e, auditas e, problema, jeigu nori daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatams. Bendrų e, veiksmų planų ne nedidelis, neaktyvus įgyvendinimas ir kaip, pavyzdžiui, auditas tą vertina galiausiai. Labai svarbu bent jau taip rekomenduojama iš karto paaiškinti, kaip visų lygių auditoriai žiūri e, į, į gyvendimą, nes retrospektyviai e, matome, kad galima suprasti daug kas skirtingai ir naudos gavėjų iškart kyla problemų. Toliau finansinėms priemonėms reikalavimų mažinimas, atskaitomybės reikalavimų mažinimas. Labai tikimasi, kad komisija į tai sureaguos e, savo pasiūlymuose dėl geresnių rezultatų, apie ką kalbėjo More. E, taip pat reikia e, naujo požiūrio pradėti nuo biudžeto institucijos, nuo audito rūmų, pagalvoti apie tai, kaip reikia įgyvendinti principus, kurie būtų labiau orientuoti į rezultatą. Taip pat e, bendros regla, reglamentavimo sistemos klausimas yra, mes galime paprasčiau veikti, jeigu turėsime paprastesnės taisyklės, taip pat reikia daugiau proporcingumo. E, elektroninė sanklauda, apie tai buvo kalbama, ji yra susijusi su administraciniais sudėtingumais, jeigu nesupaprastės administraciniai dalykai, tai bus e, sudėtinga įgyvendinti elektroninę sanklaudą. Dabar rengiame ataskaitą kartu su pirmininkaujančia šalimi ir mėnesio pabaigoje pateiksime komisiją, joje atsispindės mūsų nuomonė apie supaprastinimą, apie tai kalbėjo Peter, Peter Osvaldas pa, pa, pri, pas, pristatys mūsų nuomonę vėliau šiais metais ir galima bus toliau dirbti politinė, e, politinė sityje ir mes su Slovakija perimčia pirmininkavimą dirbsime toliau. Taip pat reikia nepamiršti tarp valstybinio aspekto, kaip įdėkti e, supaprasnimą ir kaip traktuoti valstybės pagalbą esant bendradarbiavimui tarp pasienio regionų. Tos mintys taip pat atsispindės e, mūsų nuomonė, kurią pateiksime komitetui ir aukšto lygio grupiai. Ačiū, kolegos. Išklausėme visų nuomonių iš visų ekspertų, komisijos, regionų komiteto. Ar kas nors nori ką nors pasakyti? Kas? Pone Bresso. Ir paskui panas Celer. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už pastangas, e, už pateiktą informaciją. Labai gaila, kad e, sėdite už manęs ir negaliu jūs atsisukti. Bet kuriuo atveju, ačiū Jums už tai, kad e, e, pristatėte savo požiūrį į šį sudėtingą klausimą. Norėčiau užduoti klausimą komisijos atstovui, tačiau taip pat norėčiau sužinoti, ką apie tai e, pasakys ir mūsų svečiai. Kalbant apie konkurencijos taisyklės, galbūt jūs prisimenate, kad e, praeitįje e, produktai, kurie buvo parduodami iš vienos šalies į kitą, buvo tiesiog e, išimami iš prekybos, nes valstybės vadovavosi skirtingomis fitosanitarijos, saugumo taisyklėmis ir tiesiog e, produktai nebe buvo uždrausta pardavinėti produktus kitoje šalyje. Galų gale buvo teismo e, priimtas sprendimas, kad jeigu produktai e, atitinka Olandijoje egzistuojančios taisyklės, gali būti pardavinėjami Bulgarijoje, todėl kad buvo suderintos iš anksto e, taisyklės Europoje ir E, buvo pasakyta, kad e, kitoje šalyje nebūtų galima sakyti, kad produktas negali būti pardavinėjimas, nes netitinka vietos taisyklių. Taisyklės buvo e, suderintos europinių lygmenių. Tas pats buvo padaryta ir apskaitos rytyje. Valstybės narės turi turėti bendras apskaitos taisyklės. Šiandieną visos valdžios institucijos e, vykdo ap, apskaitą, kurios e, ir vadovaujasi europinėmis apskaitos taisyklėmis. Tačiau norėčiau užduoti klausimą. Kodėl mes turime reikalauti papildomų ataskaitų? Kodėl turime reikalauti, kad būtų vadovaujamasi skirtingų taisyklių? E, juk Dabar nacionalinės apskaitos taisyklės yra suderintos su europinėmis. Pagal tai yra atliekamos kontrolės, nacionalinės institucijos e, už tai yra atsakingos, e, gali būti atliekama ex, exante ir ex post e, patikros. Apskaita turi vykti pagal nacionalinės taisyklės kurios yra suderintos su europinėmis taisyklėmis. Ir tai yra didžiulis supaprastinimas. Juk apskaita yra kažkokios veiklos rezultatas, kad tai yra paliudijimas, kad e, tam tikras projektas, tam tikra veikla yra įvykdyta. Kitaip tariant, yra pasiektas rezultatas panaudojant ES pinigus. Aš manau, kad reikia eiti šiuo keliu, nes kiekvieną kartą, kai mes e, siekiame supaprastinimo, atsiranda naujos taisyklės. Taigi, kaip ir konkurencijos rytyje ir žinant, kad vienintelis būdas pardavinėti e, produktus ES yra visų pirma užtikrinant pasitikėjimą tarp valstybių narių. Kitaip tariant, e, valstybės narės gamina produktus, kurie kuriems yra taikomos suderintos taisyklės. Taigi aš laikausi nuomonės, kad e, šiuo keliu mes turime eiti siekdami, tokios, radika, e, siekdami tokio radikalaus supaprastinimo. Pirmininkė, ačiū. Matau, kad į kalbėtojų sąrašą yra įtraukti šeši kalbėtojai. Jie ketina pasisakyti šiais klausimais. Prašyčiau jūsų kalbėti trumpai. Kiekvienam dvi minutės. Ponas Fanister Roy, prašome. Labai ačiū. E, septyni toks šventas skaičius. Malonu, kad tiek daug žmonių nori pasisakyti. Manau, Labai malonu, kad jūs visi atvykote pas mus ir pristatėte rezultatus. Džiaugiuosi, kad jau ir pasiekta pažangos dėl supaprastintos sąnaudų apskaitos, kuri įrašyta į reglamentą. Kitas dalykas. Mes norime pasakyti, kad taip norime e, didelių pokyčių teminės koncentracijos, eksantės sąlygų, požiūrių, norėdami užtikrinti geresnius rezultatus. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsime į pirmuosius metus, kai pradžia galbūt nebuvo tokia gera, labai lėta netgi, e, kaip per futbolo varžybas. E, per pirmąjį, e, ne pačioje pradžioje, ne pirm, per pirmą kėlinį mes turime džiaugtis ar nesidžiaugti, bet paskui viskas paaiškėja antrame kėlinyje. Mes turime vieną sistemą, 20 milijardų yra numatyta veiklos rezervui tiems, kurie tikrai gerai pasirodys. Uh, Niekas nekalbėjo apie e, etapą orientuotą į rezultatus, kuris turėtų supaprastinti mūsų veikimą, e, kai sudaromi partnerystės sustarimai valstybės lygmenių, reikia galvoti apie rezultatus tokiu atveju. E, klausimas mano apie pasitikėjimą ir didesnę kontrolę. Aš klausiau komisijos ir man nežinau, ar viltis dingo, ar nebežinau, ką daryti. 30 metų jau, ponė, ta politika įgyvendinama. Ir e, pranešėjai sako, turime reglamentai, turime papildomus dalykus. Jūs sakote, mes kažko kartais prašome, kažko neprašome bet e, kur yra klaidos? Ar teisingai viskas apibriešta reglamente ir ar lengvai galima tą pakeisti, nes komisija sakė, kad e, pateiks e, pasiūlymus atitinkamus, kad greitai tas bus padaryta. Dabar šiaip Erasmus, Horizontas 2020, kitos programos. Aš esu įsitikinęs, kad supaprastinimas uh, horizonte, pavyzdžiui. Mes pasižiūrėkime į tai, turėjome labai gerų pastabų e, iš naudos gavėjų. Mokymosi e, požiūrių mes nesimaudome tik tai sanglaudos e, kūdroje, bet reikia pasižiūrėti plačiau. Ar jūs žiūrėjote ir kitas politikos kryptis? Thank you, Mr. Rope. Ačiū. Toliau ponas Ropė, prašom trumpai kalbėti. Iš tikrųjų, manau, kad tai labai sudėtingas klausimas, bet ir labai svarbus klausimas, nes jisai tiem žmonėms, kurie dalyvauna tose procedūrose, jie nuolatos susiduria. Ir aš kaip e, praktiškai esu dalyvavęs teikiant paraiškas net dvi kadencijas kaip savivaldybės vadovas, tai irgi turiu keletą tokių pastebėjimų, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį labai svarbu yra tai, kad e, atskiruose fonduose vis kitokios taisyklės ir kitokie reikalavimai. Tas e, labai apsunkina, reiškia, paraiškų teikėjus ir, reiškia, ir e, kontrolės sistemą visą. Reiktų siekti, aš galbūt naudočiau žodį nesupaprastinimo, o naudočiau žodį tobulinimo. Ir nelaukti, kada jau, sakykime, ateis kažkoks tai laikas, bet nuolatos, matant, kad kažkas tai negerai, bandyti tobulinti sistemą, kad e, jinai būtų tobula. Na ir labai svarbu, kad nesikaitaliotų procedūros. Kaip tik tai paleidžiami nauji fondai, vėl prigalvojama naujų taisyklių, naujų gairių ir vėl visi mokinomės, gaištam laiką, e, vėl, sakykime, naudojam pinigus ir taip toliau. Tai E, procedūros irgi turi būti optimalios, neturi būti jų bereikalingų procedūrų ir jos turi siekti naudos. Tai, e, taigi, kaip buvo kalbėta, reiškia, kad mažiau e, laiko kontroliai, tai ar nereiškia kartu šita mintis, kad ir mažiau lėšų kontroliai, mažiau pinigų kontroliai, daugiau pinigų įgyvendinimui? Ar supaprastinimas mums leis efektyviau naudoti lėšas? ar leis išlaisvinti administracinę naštą, ypatingai e, naudos gavėjo administracinę naštą. Čia matyti yra visa esmė, ar mes galėsim geriau įgyvendinti, ar mes galėsim pasiekti didesnę kokybę su mažesnėmis lėšomis, ar, sakykime, bus užtikrinta e, ta nauda, yra, kurios e, tikimasi siekti. Ir manau labai svarbu dar kitas dalykas matyt, e, e, jūs turėtumėte žinoti, e, atskiros valstybės, na, sakyčiau, kartais galbūt net apsidrausdamos prirašo labai daug papildomų reikalavimų. Ar neturėtų vėl sistema būti tokia, kad na, valstybė narė būtų reglamentuoti tie papildomi reikalavimai ir jie kažko tai pagristi tie papildomi reikalavimai, ne tik, kad valstybė narė sugalvoja ir įsirašė. Ir dar, manau, labai svarbu, kad e, jeigu kalbam apie supaprastinimą, kad būtų supaprastinamos ne tik tai reglamentai, bet ir gairės supaprastinamos, nes kitaip, e, reiškia, jeigu ne, nebus visa grandinė dokumentų supaprastinimų, tai vienoje vietoje supaprastinimas neduos rezultato. Ir aš noriu irgi atkreipti dėmesį, kad e, komisija pati įsikėlė kaip prioritetą supaprastinimo Ir man labai gaila, kad e, girdžiu iš komisijos atstovo nuomonę, kad ne, kažko tai labai nesitikėtumėm iš supaprastinimo. Aš manau, kad mes turbūt turėtumėm visi kartu e, užsiduoti tokią pareigą, kad patobulinti tuos dokumentus, e, žinoti, reiškia, e, vietos informaciją ir į kitą periodą arba vidurio laikotarpio, kai bus peržiūrimas, ir būtent tada jau įdėtumėm reikalingus, reiškia, pakeitimus. Ačiū. Thank you. Thank you very much. The floor is yours. Ponas Joland. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti skirti įvairiems svečiams, kurie pasisakė. E, pritariu tam, kas sakė ponė Moro, kuri neseniai kalbėjo. Ir e, Pasakysiu keletą minčių iš savo patirties. Aš e, buvau e, Luaros e, regione meras vieno mažo miestelio. Ir dažnai mes esame tarsi atgrasomi dėl to, kad nepaprastai dideli yra keliami reikalavimai, labai detalūs reikalavimai. Ir reikia kažką daryti, kad nebebūtų viskas taip sudėtinga. Taip pat e, man atrodo, kad reikia mums pirmiausiai būti pragmatiškiams, žengiant su paprastinimo keliu. Pirmiausiai tai reikštų tai, kad komisija, valstybės narės ir parlamentas dirbtų kartu. Mes neturėtume uh, atmesti uh, tam tikrų E, klaidų, tam tikrų dalykų, kurie neleidžia išspręsti e, mums problemų ir reikia, kad valstybės narės, parlamentas, komisija visi dirbtų kartu, kad užsitikrintų gerus rezultatus. Kitas dalykas, mes turime išanalizuoti tai, kas nepasiteisino per naujausią reformą. Europos parlamentas taip pat turi tą daryti, nes jis taip pat yra atsakingas E, už tą supaprastinimą, kuris yra šiuo metu gyvenimas. Trečias dalykas, siekiant pragmatiškumo, mes turime galvoti ir apie kalendorą, apie tvarkaraštį. Nu, man atrodo, kad kai kurie klausimai yra tikrai skubus, e, nes e, daug žmonių nusigręžia nuo sanglos politikos. Taip pat žinome, kad Britanija apsispręs dėl savo ateities Matome taip pat ir euroskeptikų didėjantį skaičių, tą rodo rinkimai vykstantis e, įvairiose šalyse, nereikia pamiršti to ir taip pat nepamirškime, kad administracinės problemos ir lėšų naudojimas yra susijęs su įvaizdžio autoritetu mūsų. Ir dar vienas dalykas, būkime pragmatiški dėl metodo, dėl metodikos. Uh, Mes turime, mm, komisija ir parlamentas, e, numatyti veiksmingas e, priemonės, kurias galima greitai e, taikyti, greitai įgyventinti ir daryti skirtumą tarp to, ko galima tikėtis 20 metais E, reikia e, galvoti, kad labai e, stiprus taisyklių keitimas esminis gali taip pat būti kontraproduktyvus ir nepamirškime tų visų dalykų svarbių. Ačiū, ponia Maletič. Trumpai prašau. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė. Dėkoju svečiams už puikius pasisakymus, už tai, kad su mumis pasikeitėte nuomonėmis, pasidalijote patirtimi. Mes sanglaudos politiką keitėme per finansavimo laikotarpius, dabar perėmė prie veiklos rezultatais pagrysto biudžeto, akcento, rezultatų akcentavimo, e, o dėl auditavimo ir kontrolės sistemos mes vis dar žiūrime į pradinį etapą, o tik tai vėliau į rezultatus. Mes nenorime nieko atsisakyti, kitaip tariant, ir kas kart vis uždedame dar vieną papildomą sluoksnį. Mes E, turime problemų su supaprastinimu, nes e, nebe supaprastinta, o sudėtingesnė sistema darosi ir mes tuo pačiu metu viską kontroliuojame ir nenorime nieko atsisakyti. Mums taip pat reikia daugiau švietimo, e, dažniau keistis valstybėms narėms reikia pažangiają praktiką ir reikia, kad komisija tikra lyderė būtų, nes ji turėtų pasakyti valstybėms narėms, nebijokite pasirinkite e, supaprastintą sąnaudų apskaitą. Realios sąnaudos yra svarbiausias dalykas ir naudos gavėjas galės, gali kitaip apibriežti sąnaudas, kuriomis sieks rezultatų, bet kontrolės audito metu reikia pirmiausiai e, gilintis į rezultatus Kitas dalykas, daug kas apie tai kalbėjote, skirtingi požiūriai ir tai, kaip administracija bijo auditorių, auditorių nuomonės. Ar ir, ir kai galvojama apie tai, kaip suteikti gairias naudos gavėjai. Kroatijoje administracija nurodo naudos gavėjui iki tam tikros datos padaryti tą ir tą, bet paskui auditorė atvyksta ir sako, neteisingai tai padaryta ir reikia gražinti lėšas. Kas ėmėsi rizikos ir kas kaltas e, naudos gavėjas? Jis turi gražinti lėšas, bet tai yra neteisingas požiūris, kadangi mes negalime visos rizikos e, užkrauti naudos gavėjui. Mes taip pat turėtume numatyti administracijos ligmens e, riziką, nes egzistuoja e, skirtingas auditorių ir e, vadovaujančių institucijų požiūris. Ačiū, ponas Celeris. Ja, Dank, Ačiū, pirmininkė. Na, jeigu taisyklių nebūtų, mes negalėtumėm dirbti, nes kalba eina apie mokesčių mokėtojų pinigus. O mokesčių mokėtojai turi žinoti, kad e, mokesčių mokėtojų pinigai yra teisingai e, panaudojami e, siekiant tikslų kurie, ir kad būtų pasiekta ta europinė pridėtinė vertė. Jeigu mes neturėsime rodiklių, mes negalėsime pamatuoti tos siekiamos pažangos. Tačiau kyla klausimas, kiek tų rodiklių turi būti. Kai buvo e, dėrybos, matėme, kad e, paklaido, klaidų lygis ESF e fonde, fondo kontekste siekia 6 procentus. Du trešdaliai klaidų atsirado dėl viešųjų pirkimų procedūrų Jeigu jūs esate dalyvavę viešųjų pirki, e, pirkimų procedūroje, galite kelti klausimą, ar tos klaidos buvo padarytos e, e, tyčia. O galbūt klaidos buvo padarytos dėl to, kad asmenys tiesiog nebuvo tinkamai susipažinę su viešųjų pirkimų taisyklėmis. Pirmuoju atveju aišku, kad žmonės veikia prieš taisyklės. Antruoju atveju e, reikia užtikrinti, kad e, vadovaujančios institucijos turėtų pakankamai apmokytus darbuotojus, kurie e, dirbtų su naudos gavėjais. Nepriklausomai nuo to, kokia yra valstybės santvarka, viešųjų pirkimų taisyklių reikia laikytis. Taigi, jeigu mes panaikinsime tas, e, tuos du trešdalius klaidų, mes sugebėsime sumažinti jų lygį iki 2 procentų. Ekspertai pasakė ne vieną kartą tą pačią e, rekomendaciją, tą patį ir pasakė aukštų lygio darbo grupės pirmininkas. Struktūrinių fondų e, teisės aktai yra labai ilgi ir detalūs. bet to yra ir deleguotieji aktai. E, taigi be 275 e, reglamento puslapių dar yra ir 888 puslapių išaiškinimai. Tai yra itin didelė problema, jeigu žmonės įgyventina labai sudėtingus projektus. Kartais e, yra skundžiamasi kad reikia tiesiog vos ne kiekvieno punkto derinti su vadovaujančia institucija ir aiškintis, ar lėšos yra panaudotos tinkamai ar ne. Taip pat klausima, ar viena ar kita veikla gali būti finansuojama iš ES lėšų ar ne. Tai yra tikrai absurdiška situacija ir mes na, turime imtis veiksmų. Ehm, buvo keliamas klausimas dėl auditų. E, jeigu jau iš anksto keliate klausimą, ką pasakys auditoriai, tada tikrai e, nėra gerai. E, vadovaujančios institucijos e, jau iš anksto bando apsidrausti nuo klaidų ir rengia apmokymus darbuotojams, siekiant išaiškinti jiems, ko galima būtų tikėtis iš auditorių. Taigi šiuo atžvilgiu mažai dėmesio skiriama į siekiamą rezultatą, bet į tai, ką pasakys auditoriai. Audito rūmai pasisako už veiklą orientuotą į rezultatus, tačiau šiuo atveju mes kalbame apie pasidalijamosios valdžios principą. Ir aš iš savo patirties žinau, kad auditai, auditoriai tikrai aptiks visas klaidas, jeigu jų yra. Toks yra auditoriaus darbas. Dabar, kalbant apie atskirus fondus ir biudžetus, aš laikausi nuomonės, kad reikia siekti suderinimo. Žmonės, kurie žino, kokios procedūros yra taikomos ERDF fondui, žinos, e, kaip elgtis ir su teikiant paraišką ESF lėšoms gauti. Dar egzistuoja ir tyrimų e, E, fondai. Jeigu mes sugebėsime e, sutelkti visus šios fondus e, po vienu skėčiu, būtų tikrai labai sveikintinas dalykas. Žinau, kokios struktūrinės fond, problemos kyla ir žinau, ką turime daryti mes ir komisija. Pone Demato. Ačiū pirmininkė, mes visi sutinkame, kad reikalingas supaprastinimas. Iš karto užduosiu keletą klausimų. Norėčiau užduoti klausimą apie informacinės technologijas. Daug valstybių narių e, regionų, ypač Europos pietuose, neturi reikalingos e, infrastruktūros, kad įgyvendintų e valdžios projektą, kuris reikalingas. Taigi aš norėčiau kreiptis į komisiją. Ar nemanote, kad būtų e, įmanoma padėti valstybėms e, šioje srityje. Norėčiau užduoti klausimą. Gal būtų galima atlikti tyrimą dėl regionų, kurie e, buvo atsilikę pirmojo programavimo laikotarpio metu, kiek jie atsilieka nuo kitų regionų dabar. E, taip pat mes dažnai kalbame apie geriausios praktikos mainus. Tačiau norėčiau sužinoti, ar yra žinoma apie, e, sakykime, e, nenusisekusius projektus, sakykime, susijusius su e-valdžios projekto įgyvendinimu. Jau dabar galvojame apie tai, kas turėtų būti pasiekta iki 20 metų, tačiau reikia atvirai pasakyti, kad e, reikia tik taip galėstauti, kad yra regionų, pavyzdžiui, Italijoje, kur vėluojama išmokėti E, išmokas. Taigi aš norėčiau paklausti, kokias rekomendacijas jūs galėtumėt pateikti mums, kad e, būtų galima išmokėti e, lėšas pagal 7-13 metų programą. Nes e, nemanau, kad e, suklysiu, e, E, kad e, jeigu nebus sprendžiamas problemos, atsiras dviejų greičių Europa. Dabar iš e, sąnaudų supaprastinimas. Yra sakoma, kad reikia taikyti sąnaudoms apskaičiuoti metodą, kuris būtų orientuotas į re, rezultatą. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate suderinti tą supaprastintų sąnaudų e, apskaitų e, sistemą su egzistuojančiamis e, taisyklėmis, kurios galioja, pavyzdžiui, valstybės pagalbos rytyje. Kaip išvengti kokias nors galimas konfliktinės situacijas. Pabaigai norėčiau sužinoti, ar jūs ar ketinama keisti esamus reglamentus. Kitaip tariant, ar aukšto lygio e, darbo grupė ketina pateikti kažkokių konkrečių pasiūlymų ir ar tikrai ketinama keisti e, reglamentus. Dėkuoju. Ačiū. Toliau ponė Tomašiščia. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai ir aiškiai. Taisyklės perkrautos detalių, todėl labai lengva padaryti klaidą, ar ta klaida būtų tyčinė ar ne. Procedūros turi būti paprastos ir turi būti taikytinos visiems. Reikia suderinti vartojamą savokas, kad negalėtų būti skirtingai aiškinama viena ir ta pati nuostata ar taisyklė, ieškant palankesnio varianto savo. Visos tos labai sudėtingos procedūros reiškia, kad žmonės arba daro klaidas, arba iš vis atsisako <clears throat> kokiu nors reikalo. Pirmininkė, na, Norėčiau dabar apibendrinti. Pirmiausia, tai aukšto lygio darbo grupės um, veiklos rezultatai. Mes persiuntėme uh, rezultatus jums per sekretorijatą. Mes informavome sekretorijatą, kad uh, mums pasiūstų papildomų dokumentų. Šiandieną išklausėme įvairiausių nuomonių apie supaprastinimą sanglaudos politikos rytyje, bet mes gerokai užtėsėme, pusvalandžių vėluojame. Vienai par antraip labai dėkinga esu pranešėjams, už įdomius pranešimus, dėkinga visiems, kurie prisidėjo prie diskusijos. O toliau tęsėme savo darbą pagal regioninės plėtros komiteto darbo tvarkę, bet jau pasistengsime nevėluoti, posėdžio neužtęsti per daug. Taigi kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Europos teritorinės bendradarbiavimas geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės. Pranešėja su aš pati, regiai yra atsakingas komitetas ir aš tik norėčiau visiems priminti, kad mes bendrąją struktūrą pranešimo aptarėme praėjusiu metu gruodį. Pirmininkė, labai prašau visų nutilti. Labai prašau visų laikytis tylos salėje. Taigi, Europos teritorinis bendradarbiavimas geriau yra žinoma santrumpa Interreg ir tai yra viena iš sanglaudos politikos sričių, kurios tikslai nuolatos keičiasi, bet svarbiausias dalykas yra suderinamumas ES lygių ir harmoningas harmoninga teritorinė plėtra. Gruodžio mėnesį aš pristačiau bendrasias gairias ir bendrasias pranešimo projekto struktūrinės dalis. Per tą laiką po gruodžio mėnesio diskusijos jūs teikiate pasiūlymų, juos aš atsižvelgiau ir šiandieną pristatau jums naująjį pranešimo projekto variantą siūlyčiau pakeitimus dėl šio pranešimo teikti iki balandžio 6 dienos 12 valandos. Tam, kad galėtume 24 gegužės balsuoti. Taigi pakeitimus prašom teikite iki balandžio 6 O gegužės 24 balsuosime dėl pranešimo. Ir dabar jums leidus pereis, e, kalbėsiu bulgarų kalbą ir pristatysiu e, pranešimo projektą. Gerbėmėjai kolegos. Man tikrai labai malonu pristatyti pranešimą, kurį aš rengiu viena iš sanglaudos politikos temų. Aišku, pagrindinis dalykas yra 2020 metai. <clears throat> Kitas svarbus elementas - taisyklių supaprastinimas ir interreg plėtra po 2020 metų. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad nepriklausomai nuo būtinybės daugiausiai dėmesio skirti dabartiniai padėčiai, negalėjau apsiriboti vien tik tai dabartinę padėtimi. Todėl, kad e, nuolatos yra at, kuriami ateities planai, Ir a, <clears throat> kita vertus, programos yra rengiamos dabartiniam programavimo laikotarpio, vėliau jau jos apibendrinamos ir a, kaupiama geroji patirtis bei ją dalyjamasi. Mano pranešimas taip pat remiasi ir komisijos ataskaita bei valstybių narių ataskaitomis. ir Interreg programos 25 metinių sukaktimi. Nemažai šioje srityje dirba ir regionų komitetas, kuris parengė Interreg programos istorijos tema nedidelę knygelę, e, o ministrų taryba priėmė atitinkamas išvadas. Eurobarometras e, be kitako analizuoja piliečių gyvenančių pasienio rajonuose, pasienio regionuose elksenos modelius ir elkseną. Pranešime aš be kita ko kalbu apie politikos supaprastinimą, tarp regioninį bendradarbiavimą ir geresnį informavimą. Ir pirmiausiai norėčiau keletą žodžių pasakyti dėl, apie tarp valstybinį bendradarbiavimą, naujovių ir žinių požiūrių, tai jis nebijotinai naudingas, bet turime nepamiršti ekologinių iššūkių, naujų klimato kaitos iššūkių, tvaraus transporto bei judumo skatinimo. Sudarytos partnerystės leidžia skleisti inovacijas ir e, plėsti žinių ekonomiką. Vykdant programas ne tik pagerėjo transporto darbas, bet taip pat ir institucijų pajėgumai buvo sustiprinti. Miestai bei regionai keičiasi gerą patirtimi, tuo pačiu pasinaudodami geriausiais rezultatais Ir aš savo pranešime įvardijau geros patirties pavyzdžių. Nepaisant to, kad Interreg yra vienas iš sanglaudos politikos tikslų, biudžetas, kuris skiriamas, tikrai neleidžia spręsti visų problemų, su kuriomis susidurėma. Interreg programos buvo patvirtintos kiek pavėluotai, todėl aš savo pranešime raginu visas valstybės narės daugiau dėmesio skirti programų įgyvendinimui. Dar vienas dalykas, kurį verta paminėti, tai yra duomenis. Duomenis rodo, kad tarp valstybinį bendradarbiavimą reikia toliau stiprinti. Ir tame bendradarbiavime turi dalyvauti visos institucijos taikydamos bendrą metodologiją. Stebėsena. Ji turi būti gerai struktūrizuota, o ataskaitų teikimas susistemintas. Intelekt. Nebejotinai yra viena iš svarbių programų, kuri padeda pasiekti sanglaudos tikslų. Buvo atliktas tyrimas ir mes galėtume juo gerai pasinaudoti, bandydami toliau plėtoti sanglaudos politiką po 2020 metų. Yra du dalykai. Yra integruotos teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonės. Bet turiu pasakyti, kad nei viena, nei kita priemonė neveikia pakankamai gerai. Todėl būtina stiprinti bendradarbiavimą su labiau nutolusiais regionais, o Interreg strategija ir programa kaip po tokie yra labai svarbi integracijos požiūriu bei leidžia spręsti e, rimtesnės makroekonominės problemas regionų lygių. Dabar e, dėl bendradarbiavimo dar noriu pasakyti, kad būtina plėsti bendradarbiavimo ribas. Daugelis regionų susiduria su iššūkiais, rimtomis problemomis, ir rimtomis migracijos problemomis. Todėl visai patartina būtų jiems keistis gerą patirtimį, ieškant problemų sprendimo būdų. O kai kalbame apie inovacijas ir geros patirties klaidą, tai nebejotinai būtina renkti strategijas, kurios būtų labiau specializuotojo pobūdžio ir leistų geriau keistis gerąją patirtimi. Egzistuoja, aišku, bendros mokslinių tyrimų e, programos ir bendradarbiavimo partnerystės. Taip pat norėčiau paraginti, kuo greičiau tvirtinti tarp valstybinės strategijas rinkos specializacijos klausimais Europinės asociacijos kurios skatina tarp valstybinę bendradarbiavimą ir gali tapti labai svarbiais partneriais, nes jos turi e, labai daug e, potencialo ir galėtų atlikti savotišką tarp valstybinės platformos vaidmenį. Ir aš manau, kad turi būti sukurta tarptau, e, teritorinio bendradarbiavimo grupė kiekvienoje valstybėje narėje. O pavyzdžiui, galėtume pasinaudoti Luksemburgo pavyzdžių. Galėtume pasinaudoti Europinių asociacijų steigimo dokumentu. Tokiu būdu galėtume geriau spręsti tokias problemas, kaip pavyzdžiui, migracijos problemą. Dar vienas dalykas, kad reikia ne tik patvirtinti, bet ir toliau įgyvendinti lankstesnius finansavimo mechanizmus, Ir aš manau, kad Europos investicijų bankas galėtų pasidalyti savo patirtimi, ypač kitų programavimo laikotarpių. Nepakankamai dėmesio iki šiol buvo skiriama teritorinio bendradarbiavimo, pro, kai kurių teritorinio bendradarbiavimo programo įgyvendinimų ir jos liko negyvendintos. Finansinių priemonių yra labai įvairių ir valstybės narės yra patvirtinusios finansinės priemonės, bet aš manau, kad šiuo atveju galėtų suvaidinti ir Europos strateginių investicijų fondas savo vaidmenį. Kalbant apie Interreg, tai bet kuriuo atveju dera pažymėti, kad įgyvendinimo taisyklės labai sudėtingos, jas būtina supaprastinti. Labai daug reikalavimų yra keliama naudos gavėjams ir tai nėra gerai. Todėl kokios būtų rekomendacijos? Aš manau, kad regioninis ir teritorinės bendradarbiavimas pasitvirtino Interreg ir toliau turėtų būti ta naudinga priemona bei reikėtų po 2020 metų galvoti, kaip toliau planuoti tarp regioninį, tarp valstybinį bendradarbiavimą, kuriam dėmesys tuo tarpu skiriamas nepakankamas. Taigi, kita rekomendacija skirti daugiau dėmesio tokiam bendradarbiavimui. Ir programa neturi tapti programos, dalyvavimas programo neturi, turi ne tik remtis santykių su gyventojų skaičiumi, bet reikia galvoti ir apie pasienio rajonus ir regionus, jeigu mes norime, kad tie regionai tvariai vystytųsi. Dar vienas dalykas, kad reikia toliau tobulinti finansinius priemonės, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku. Pirmininkaujančio liuks, pirmininkavusio Luksemburgo pasiūlymas buvo vertas dėmesio ir reikėtų į jį atsižvelgti. Dar vienas dalykas, kad programos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į jų pasiektus rezultatus. Reikia 2016 metais inicijuoti ES lygių diskusijas dėl e, Europos teritorinio bendradarbiavimo ateities po 2020 metų siekiant e, toliau plėtoti sanglaudos politiką nepakanka visuomenės informatumo apie ETB programas, todėl svarbu, kad tos programos informacija apie jas būtų skleidžiama efektyviau, o galima oficialiai įtvirtintas platformas tam panaudoti, kad programos būtų geriau matomos ir geriau apie jas e, būtų skleidžiama informacija. O pabaigai noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo su manimi, padėjo parengti pranešimą ir tikrai nekantrai laukiu savo kolegų bei specialistų nuomonės apie pranešimo projektą, nes manau, kad sutelkę pajėgas galėsime parengti tokio, tokį pranešimą, kuris leis toliau tobulinti taisyklės. Toliau šešėlė pranešėjai, pirmoji ponė Dančila. Labai ačiū, pirmininkė. Teritor, teritorinis bendradarbiavimas yra labai svarbus elementas plėtojant teritoriją, siekiant teritorinės plėtros tikslų Europos Sąjungoje atitinkamų programų e, pagalba įvairūs suinteresuoti subjektai gali ieškoti sprendimų, pavyzdžiui, kaimų, miestų plėtra, e, plėtra pasienio regionų, pakrančių e, regionų plėtra, MVI E, tinklų kūrimas, plėtojant naujas paslaugas. Transportas ir energetika, jų tinklai, aplinkos saugos politika, investicijos į švietimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą. Tai yra prioritetą iliustruojantis tikslai. Kita vertus, e, įvairūs e, regionai gali tarpusavėje bendradarbiauti tam, kad būtų galima sušvelninti pasienio efektą ir reikia atsižvelgti į regionų poreikius. Taip pat labai svarbu įtraukti vietos valdžios institucijos valdymo, e, kontrolės, vertinimo e, procesuose. Taip pat reikia užtikrinti e, daugia pakopės valdysenos sistemą. Mes turime uh, E, pasakyti, kad toks bendradarbiavimas suteikia, e, turėtų suteikti visiems Europoje e, dalyvauti bendroje rinkoje ir naudotis jos privalumais. Sanglaudos politika ir teritorinis bendradarbiavimas yra bendrosios rinkos matoma pusė. Jos tikslas užtikrinti subalansuotą vystimas ir skatinti ekonominę plėtrą valstybėse narėse. Taip pat uh, E, siekiama sustiprinti regioninės ekonomikos konkurencingumą. Tai e, leidžia plėtoti įvairius produktus ir kiekviena teritorija vaidina savo vaidmenį. Ji gali pati, pati tapti vystimosi šaltiniu, galima taip skleisti ekonominę veiklą. Neseniai atlikta ekonominė analizė patvirtino šį požiūrį, atlikta keletas tyrimų. E, kurie e, parodo, kad geografija yra svarbus veiksnys ir kad regioninė politika gali pagerinti padėtį. Teritorinis bendradarbiavimas yra e, labai e, svarbus elementas e, gyventant pagrindinės e, strategijas tiek regioninių, tiek nacionalinių e, mastų, e, taip pat e, įgyvendant veiksmus, kurie yra platesni negu valstybių sienos bendradarbiavimas, e, partnerystė, skaidrumas, subsidiarumas, dalyvavimas pilietinės visuomenės. E, tie elementai turi harmoningai saveikauti e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, decentralizavimas, aktyvus visuomenės traukimas. Tai labai svarbu. Mes taip pat neturėtume pamiršti, kad Europos regionai turėtų prisiderinti prie uh, E, globaliu, globalaus e, spaudimo. Klimato, pavyzdžiui, kaita kelia grėsmę kai kuriems sektoriams, o kitiems tai yra galimybė. Demografiniai pokyčiai, e, gyventojų senėjimas taip pat reikalauja naujų politikos priemonių rinkoje. Yra ir socialinės rizikos susijusios tais pokyčiais ir tam reikia naujo požiūrio. Europos Sąjunga E, turi turėti deramą sanglaudos politiką tam, kad ji galėtų pasiekti savo tikslų. Vienas iš tų dalykų, kurių visi siekiame, yra pažanga bendra vieningoje Europoje. Mes norime, kad Europa turėtų, e, turė, e, turėtų visas priemonės užtikrinančias dinamišką augimą, aukštą užimtumo lygį ir tvarumą. miestai ir regionai yra tie, kurie įgyvendina nacionalinės ir e, bendrijos politikos priemonės, teisės aktus, dėl to jie neturėtų būti e, tik stebėtojai, neturėtų likti nuo šalyje, jie turi aktyviai veikti, kad užtikrintų tvarų augimą Europoje. Ačiū. Kiti šešėliniai pranešiai, ponas Trūkum. Ačiū pirmininkė. E, beveik 20 metų buvęs pasienio savivaldybės merų noriu pasveikinti poną Mikhailovą parengus tikrai aktualų pranešimą. Teritorinis bendradarbiavimas labai svarbi abipusio pasitikėjimo ir gerovės kūrimo valstybių narių pasienio regionuose priemonė. Pritariu reiškiamam susirūpinimui dėl nuolat mažėjančio teritorinio bendradarbiavimo biudžeto labai ilgai rengiamų programų. Šioje vietoje noriu pažymėti, jog laukiame konkrečių komisijos žingsnių, užtikrinant savalaikį jų įgyvendinimą, įskaitant projektų įgyvendinimo taisyklių supaprastinimą. Man šiek tiek abejotinų pranešime pasirodė teikiamas siūlymas teritorinio bendradarbiavimo programuose suteiktų specialų vaidmenį Europos investicijų bankui. Nors papildomos e, finansavimas tikrai nepakenktų, būtų gerai, jeigu būtų daugiau detalizuojama, kaip įsivaizduojama e, banko vaidmuo teritorinėme bendradarbiavime. Pranešime, manau, reiktų akcentuoti ir teritorinio bendradarbiavimo centralizavimo tendencijas. Nors iniciatyva yra skirta pasienio regionams, Daugelį valstybių narių jį įgyvendinama išskirtinai iš sostinių. Tikslinėse teritorijose geriausia atveju yra vienas kitas programos informacijos specialistas. Dar liūdniau daugelie programų nėra smulkės vietos problemas padedančios spręsti smulkiųjų projektų fondo, kuris, nori atkreipti ir jūsų dėmesį, yra ir puikiai administracinių gebėjimų didinimo priemonė. Taip pat reiktų ne vien tik aiškinamąją memorandume akcentuoti ir integruotojų teritorijų investicijų ir bendruomenės vadovaujamos teritorijos plėtros koncepcijų gyvenimo svarbą bei didesnio teritorijų bendradarbiavimo programų lankstumo poreikį, tam, kad esant reikalui juos būtų galima panaudoti tokių krizių kaip pabėgėlių sprendimui. Esu linkęs abejoti, šiame laikotarpyje atsiradusi naujovė – teminė koncentracija. Kaip žinia, komisija reikalavo, kad valstybės narės 80 procentų visų teritorinio bendradarbiavimo lėšų skirtų nedaugiau kaip keturiems iš jos pasiūlytų 11 prioritetų. Ar komisija tokiu būdu pasielgia gerai, pamatysime laikotarpio pabaigoje. Todėl labai rekomenduočiau paraginti komisiją įvertinti, kiek pasiteisino šį teminės koncentracijos inovaciją. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Uh, Mr. Van Nistelrooy. Ačiū ponas Van Nistelrooyus. Jūs kalbėsite šešėlinio pranešėjo vardu, prašome. Ponas Hetman negali dalyvauti posėdyje ir um, Jo mintis yra labai paprasta. Jisai sako, kad pranešimas yra geras, išbaigtas. Jūs parengėte labai puikų pranešimą. Tai yra pagrindinė žinia. Yra dalykų, kurie svarbesni nei kiti. E, tai yra supaprastinimas. E, taip pat e, ponas Hedmanas sako, kad na, E, tam tikri tarp valstybinio bendarbiavimo aspektai galbūt turėtų būti labiau akcentuojami <clears throat> vertinimas ir komunikacija. Reikalingas geresnis komunikavimas. E, teritorinis bendradarbiavimas gali pateikti labai puikių pavyzdžių, e, kur mes galime įrodyti egzistuojančią Europos pridėtinę vertę. Yra pranešime vienas skirsnis skirtas ateičiai. Gal čia reikėtų tekstą papildyti. E, tai yra, reikėtų akcentuoti teritorinę sanglaudą ir kaip visą tai susiję su teritoriniu bendradarbiavimu. Teritorinė sanglauda buvo įrašyta e, šalia ekonominės, socialinės sanglaudos. Ir dabar vis atsiranda naujų diskusijų susijusių su finansavimu. E, kalbama apie investicijas į inovacijas, e, paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Reikėtų pasižiūrėti, ką rašo Europos komisija e, šeštoje sanglaudos e, ataskaitoje. Atrodo, kad komisija tiesiog nuslinko paviršimi. Ir mes tiesiog nepritarėme tam, kas yra rašoma. Mes norime daugiau. Ir tai gal reikėtumėt akcentuoti šiame pranešime. Kitas dalykas. Kur yra ta pridėtinė vertė? Juk mes kalbame apie sienio laiko, e, regionus, apie jų bendradarbiavimą. ES turėtų padėti e, daugiau nei e, skiriant 2,8 procentus sanglaudos biudžeto. E, Jeigu mes išleisime 50 procentų sanglaudos biudžeto ir skirsime e, šią sumą e, teritorinio bendradarbiavimo priemoniai, aš manau, kad efektas bus daug didesnis nei panaudojant dabar esamas priemonės. Kitas dalykas, jeigu jūs susisieksite su kolegomis e, frakcijos Europos parlamente, jie visi pasakys, kad e, tarp valstybinis bendarbiavimas yra labai svarbus. Reg, už regionį bendarbiavimą gali būti atsakingos pačios valstybės, tačiau tarp valstybinis bendarbiavimas galėtų būti skatinamas e, Europos. Ta galima pasakyti ir apie salas. E, teritorinis bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas. Aš tikiuosi, kad e, e, mes tikrai galime padaryti daug ką mūsų piliečių valstybių narių naudai. Jeigu mes e, ginsime teritorinio bendradarbiavimo priemonę. Taigi aš norėčiau, kad apie tai būtų kalbama toje paskutinėje dalyje, kur kalbama apie ateitį. Dėkoju. Aš, jeigu pageidausite, galės apie tai rašyti savo e, rengimame pranešime. Ačiū ponas, e, ponė Tomačiš iš ECR frakcijos. Aš kalbėsiu Tomas Porapa vardu, e, kuris turėjo išvykti. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą puikų pranešimą ir už pateiktus puikius pasiūlymus šiai priemoniai. Iš tiesų, ES pasienio regionai e, yra apleisti, ypač Europos rytuose ir centre. Europos teritorinis bendarbiavimas yra apčiuopama priemonė, kuris skatina ryšius ir bendarbiavimą tarp regionų, leidžia keistis geriausią praktiką ir padeda regionams spręsti bendras problemas. ET C taip pat stiprina bendarbiavimą tarp miestų ir prisideda prie e, miestų politikos įgyvendinimo. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad e, teritorinis bendrabiavimas ES e, yra skirtas atotrukiams tarp regionų mažinti, stiprina sanglaudą ir ekonominį vystimasi. Dėl tos priežasties ECR frakcija pritarė pranešėjai daugelį sričių, o konkrečiai ten ir kur kalbam apie tai, kad reikia remti tyrimą ir plėtrą susijusi su teritorinė plėtra ir taip pat, kad reikia siekti su paprastinimo. Mes sutinkame su tuo, kad ETC priemonė prisideda prie taikos, stabilumo regionuose. E, tai turi poveikį taip pat ir kaiminystės politikoms, nes yra skleidžiama geriausia praktika. ETC E, transformuoja regionus e, esančius ir vienoje, ir kitoje ES sienos pusėje. Taigi dar norėčiau pasakyti, kad kolega ketina pateikti pakeitimų pasiūlymų. Dėkoju. Ačiū. Pone Denolfe, kalbant apie 7-13 metus, e, iš viso E, per tą laikotarpį buvo fin, e, gautas finansavimas 8 e, tūkstančiams projektų, kurie buvo organizu, įgyvendinti Europos Sąjungoje. Daug, dažniausiai šie projektai buvo įgyvendinti 60 regionų. Norėčiau sužinoti, kodėl tiems projektams buvo skirta tokia nedidelė suma, nors projektų tikslai buvo labai aiškus. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, susijęs su infrastruktūra, e, transportu, švietimu e, sveikatos apsauga projektais taip pat buvo kuriamos ir darbo vietos. Aš laikausi nuomonės, kad e, teritorinio bendradarbiavimo programos turės didžiulę vertę 14-20 metais, ypač jeigu mes atsižvelgsime į tai, kad reikia spręsti migracijos problemą. Mes turėtumėm e, daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat mes e, pritarėme daug, kas yra, daug kam, kas yra rašoma šiame pranešime. Konkrečiai e, jūs sakote, kad e, programos buvo patvirtintos per vėlai ir tai turės pasiekmių dabartiniam programavimo laikotarpiui. Taip pat pritarėme tam, kad trūksta patikimų e, duomenų Šiuo atžvilgiu mes norėtumėm pritarti jūsų prašymui, jūsų kreipimusi e, Europos komisijai, Eurostatui, kad būtų pateikti e, tikslus ir pateikimi duomenys. Dar e, norėčiau pasiūlyti e, atsargiau suformuoti nuostatas dėl finansavimo priemonių. Konkrečių, e, kalbu konkrečiai apie 23 ir 28 nuostatas. Kaip ir anksčiau mes esame sakę, kad kol kas nėra įrodyta sanglaudos politikos priemonių nauda Ir dažniausiai tik tai vietos valdžios institucijos ir regioninės valdžios institucijos e, atvirai sako, kad turi problemų pasinaudojant tomis finansavimo priemonėmis. Atsiprašau, man dabar teks mm, palikti šį posėdį. Dėkuoju. Thank you. Thank you very much. Labai ačiū. Šešėlinis pranešėjas Šurystė Bounce. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau štai kuo papildyti šią diskusiją. Kai kalbame apie koncentraciją, manyčiau reikėtų numatyti papildomų tikslų, kad sistema nebūtų labai griežta ir nerangi. Be to, teritorinis bendradarbiavimas tuo tarpu neatsižvelgia į teritorinį bendradarbiavimą šiuo metu neatsižvelgiama vykdant taisyklių supaprastinimą, o labai dažnai kyla problemos dėl projektams taikomų kriterijų. Bet to nemanau, kad toks bendradarbiavimas bus sėkmingas, jeigu į jį neįtrauksime piliečių vietos savivaldos institucijų. Ta reikia daryti nuo pat pradžio, nusekliai. Dabar dėl veiksmingumo ir vertinimo proceso. Svarbu mano galva sustiprinti regionų komiteto vaidmenį. Ir manau, kad apskritai sinergijos idėja yra gera. Idėja yra, būtų teisinga susijęti darbą šioje srityje su kokiu nors investicijų fondu. Todėl turėtume atidžiau panalizuoti, kokios būtų uh, viešosios privačiosios partnerystės galimybės. Ir taip pat reikėtų galvoti apie prastą administravimą. Toliau kalbės ponas Jakovšič. Ačiū, ponia pirmininkė. Leiskite man sudalyvauti šioje diskusijoje. Aišku, pirmiausiai tai noriu padėkoti Jums už pateiktą informaciją ir manau, kad mes visi dirbame tinkamą linkmę, bandydami atkreipti Europos dėmesį į teritorinio bendradarbiavimo svarbą. Nebejotinai, kad ir bendradarbiavimas daug pasitarnavo įvairiuose ES rytise ir ne vieną dešimtmetį davė gerų rezultatų. Ir jeigu mes galvojame apie programos tesimą, tai ją reikia papildyti naujais elementais. Pavyzdžiui, būtų visai pravartu sukurti makro regionus. Aš rengiau pranešimą Adrijos regiono ir yra pranešėjas Alpių makro regiono klausimais, bet yra įvairių labai iniciatyvų. Sprendimų išvelgiu daug, bet nemažiau yra ir problemų. Noriu paminėti vieną pavyzdį, nes problema yra, o sprendimo nėra yra vietos savivaldos institucijos, kurios abipusienos bando finansuoti stambius projektus, na, sakysime, geležinkelio linijos tiesimas ar greitkelio tiesimas. Tačiau vyriausy, tarp vyriausybinių lygių nėra susitariama ir projektai galų gale dinksta. Bet yra ir priešingų aišku situacijų. Ką aš noriu tuo mei pasakyti? Yra labai daug sukurtų mechanizmų. Bet ne visada įmanoma įgyvendinti smulkius projektus, mik, makroprojektai ne visada apima mikroprojektus ir net tokiu būdu jie nepatenka į strategiją. Todėl aš manau, mes turime surasti būdų, kaip sustiprinti tą um, teritorinį bendradarbiavimą ir žemesnių lygių, nes būtent didesnės integracijos mes norime. Ponas Eileris toliau prašau. Be mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už uh, išsamų pranešimo projektą, kuris apriepia visus svarbiausios aspektus tarp e, teritorinį, tarp regioninį bendradarbiavimą, nes šiuo metu tai yra aktualūs dalykai, kai, ypač e, kai žmonės vis labiau atsiriboja nuo išorinio pasaulio todėl tarp valstybinės elementas yra labai aktuolus dalykas. Jeigu užtikrinsime tokį tarp valstybinį bendradarbiavimą Europos Sąjungos viduje, išloš visi, kurie gyvena abipus sienos. Taip, bendradarbiavimas yra teisingas dalykas, numatyti ir finansavimo šaltiniai. Ir aš džiaugiuosi, kad teritori, teritorinės anglaudos asociacija dalyvauja darbe, nes ji padeda suderinti, koordinuoti veiksmus. Manau, kad e, tokių derinimo elementų galėtume pasinaudoti ir e, bendradarbiaujant ES ir ne ES valstybėms, turiu galvoje vėlgi pasienio bendradarbiavimą su kaimininėmis šalimis. Svarbu, kad informacija apie jūsų parengtą pranešimą būtų paskleista kaip galima plačiau. Nes labai dažnai įtariai vertina nacionalinės centrinės institucijos tokį tarp regioninį bendradarbiavimą, bendradarbiavimą tarp vietos valdžios institucijų pasienio regionuose. Jūsų pranešimas gana aiškiai atskleidžia tikrąją padėtį, parodo, kad toks bendradarbiavimas gali duoti naudos, tik reikalinga, aišku, užtikrinti tinkamą dalyvaujančiųjų kompetenciją ir galimybę siekti tikslo. Nepamirškite, kad pirmininkavęs Luksemburgas patvirtino kai kurias priemonas, kurios leistų patvirtinti e, tarp valstybinį bendradarbiavimą. Luksemburgas savo pirmininkavimą baigė, dabar pirmininkauja Niderlandai, tačiau reikėtų siekti, kad ir dabar pirmininkaujantis Niderlandai ir būsimos pirmininkaujančios valstybės narės tęstų pradėtą Luksemburgo darbą. Ačiū, daugiau liktai nieks nenori pasisakyti. Suteiksiu žodį komisijos atstovams Anies Monfred. Žodis jums. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Mes labai e, džiaugiamės šiuo pranešimu, visiškai pritarėme jam. Dėl papildomos vertės Europos teritorinio bendradarbiavimo e, pasakysime, kad e, pranešimas yra labai savalaikis E, kaip žinote, antrasis anglodos tikslas yra Europos teritorinis bendradarbiavimas. Interreg yra nesusijęs su e, tarpinė peržiūra, bet su e, daugiametės finansinės programos reglamentu. Ir mes paprasčiausiai dabar rengiame informaciją ir galvojame apie būsimą daugiametę finansinę programą dėl rekomendacijų. Dėl 37-osios rekomendacijos mes neturime pozicijos dėl biudžeto paskir, priskirimo, bet kai 15 metų pabaigoje kalbėjome dėl paskirstimo biudžeto. Buvo daug dėmesio skirta per darybas numatytiems įsipareigojimams ir e, 2011 metais peržiūros metu atsižvelgiame į poreikius pasienyje. Mes dabar e, atliekame tyrimą, užsakę esame apie e, poreikius pasienio regionuose, apie problemas ir potencialą. Mes e, Kaip jūs sakėte, e, mums labai sunku dėl duomenų, nes neturime duomenų e, apie pasienio e, veiksmus abiejose pusėse sienos, bet mes norime sukaupti pakankamai informacijos, kad galėtume paskui rengti strategijas atitinkamas ir kad galėtume kiekvienam, kiekvienai teritorijai pasienio pritaikyti tam tikras konkrečias priemonės. Iki metų pabaigos bus baigtas tyrimas apie poreikius pasienyje. Dėl Europos e, informacijos banko mes pasižymėjome susirūpinimą ir iš tikrųjų nėra lengva e, dirbti e, pasienio regionuose. Mes bijome, kad neatsirastų papildomas sudėtingumo laipsnis nes e, dėl naujų priemonių dar daug nesame padarę. Dėl rekomendacijos numeris 41 ir pasiūlymo Luksemburgo pirmininkavusio komisijos narė Krecu pernai e, pradėjo tyrimą, dabar pirmas etapas jo yra apie kliūtis pasienio regionuose, antras etapas E, pirm, jau nustatyta, kad pirmoji kliūtis yra e, darbo mobilumas ir pernai e, vykdėme viešasis konsultacijas šioje srityje. Antras etapas kaip panaikinti kliūtis, kokios geriausios būtų galimybės išeitys. Luksemburgas pateikė pasiūlymų, komisija ketina kitų metų pradžioje pateikti dokumentą apie galimus sprendimus visais lygmenimis, nes reikia prisiminti daugia pakopės valdysenos modelį, ne tik komisija turi veikti. Galiausiai dėl matomumo interreg rezultatų. Galiu pasakyti, kad biudžetas pagrystas rezultatais. E, rugsėjį e, jau iki 800 projektų yra patalpinta į svetainę, pagrįsta e, yra žemėlapį viskas ir aš raginu parlamento narius pasižiūrėti savo apygardas žemėlapyje ir pasižiūrėti į konkrečius rezultatus. Vicepirmininkė Georgieva norėjo kad tai būtų ir mes nuolat papildome svetainę. Pavyzdžiui, programa e, tarp Vengrijos, Kroatijos, e, IPA e, tarp regioninis regionas, projektas tarp Rumunijos ir Serbijos, taip pat yra e, daug informacijos, naudokitės ir jūs ją. Man atrodo, kad pasakiau daug, beveik e, viską ir aš galbūt noriu dar paaiškinti vieną iš e, pasisakymų dėl migracijos. Komisijos narė Kretsu paragino valstybės narės panaudoti turimas lėšas programų, 11 teminių e, tikslų skirta e, migrantų integracijai skatinti, trys teminiai tikslai apibriežti kaip labai e, naudingi, aštuntas, devintas ir dešimtas tikslas O Interreg atveju konkrečiai e, mes kalbame apie bendradarbiavimą tarp piliečių ir institucijų kaip e, netidėliotinas priemonės. Tai gali būti labai naudinga, kai kurios programos jau yra pradėtos įgyventinti ir tikimės, kad mes pateiksime greitai, pasiūlysime konkrečius projektus. E, yra paskelbtas paraiškų prieimimo procesas ir mes tikimės padėsime migrantų integracijai. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju Jums už visas pastabas ir įdomius pasiūlymus. Dėkoju už visas diskusijas dėl mano pranešimo. Lauksiu pakeitimų. Noriu priminti Jums, kad e, trečiadienis, balandžio šešta diena yra terminas pateikti pakeitimams. Dabar Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Klausimas žodžiu, į kurį atsakoma žodžiu su rezoliucija. Pona Maletič EPP vardu pateikė pasiūlymą sanglodos politikos įgyventinimo spartinimas. Noriu priminti Jums, kad šis klausimas pagal 128 taisyklę mūsų darbo tvarkos taisyklių nagrinėjimas ir mes su koordinatoriais e, e, nutarėme pasiremti savo komiteto taisyklėmis dėl darbo tvarkos e, tai susijęs su klausimais ir pasiūlymais dėl rezoliucijų. E, Galvom apie tai, kaip tą darysime ir ateityje. Šis yra pirmasis pavyzdys. Suteiksiu poniai Maletič žodį, kad ji galėtų pristatyti savo požiūrį į klausimą ir pasiūlymą dėl rezoliucijos. Prašom. Much, madame. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pritarė klausimui nes e, š, e, jau siūlomi klausimai buvo aptarti. Ir dabar yra parengtas rezoliucijos projektas, kuris yra paremtas e, klausimu. Kalbant apie rezoliuciją ir jos temą, spartesnis anglaudos politikos įgyvendinimas, rezoliucija yra būtina greitai, kadangi Jeigu e, sanglaudos politika nebus įgyvendinta, mes prarasime lėšos 17 ir 18 metams, nes mes taikome N plus 3 taisyklę e, e, sanglaudos politikoje 14-20 metais. Mes turime iškelti klausimą, kas galėtų padėti valstybėms narėms. E, žinia, kad e, galite su manim ginčytis ir apskritai kelti klausimą, ar valstybėms narėms reikalinga pagalba ir kodėl pačios valstybės narės ne e, pasirengė laiku. Vis dėlto, jeigu mes pagalvosime apie 14-20 metų finansinę perspektyvą, matysime, kad ten yra labai daug naujovių valstybėms narėms ir jos neturėjo pakankamai laiko, kad galėtų pasirenkti atsirado temų koncentravimas, orientavimas į rezultatus, e, geresnis koordinavimas su ekonomikos politikomis, e, ES prioritetų suderinamas su regioniniais prioritetais, e, toliau darbo ir pokyčių ir su strateginiais fondais. Taigi, jeigu sudėsite visą tai į vieną vietą, Maty, suprasite, kad veiklos programos buvo patvirtintos labai vėlai, 15 metų pabaigoje. Dabar tos programos pradėtos įgyvendinti. Daugumoje valstybių narių e, nėra sudarytos sutartis e, su projektais arba e, sudaryta, tiksliau skirta tik tai 0,5 procentai pirmiems metams skirtų lėšų. Taigi, kaip matote, reikalingos tos papildomos priemonės, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti prisimtus įpareigojimus. Todėl mes ir kreipiame, kreipiamės į komisiją, kad ji parengtų analizę. E, e ko, kiek, kokios sumos yra skirtos valstybėms narėms. Ir e, ar kyla kažkokių pavojų e, įsipareigojimams įgyvendinti? E, be to mes prašome, kad būtų suburta darbo grupė panašiai kaip ir 7-13 metais. Manome, kad jie reikalinga 14-20 metų laikotarpio. Pageidaujame, kad komisija pristatytų veiksmų planą šiai darbo grupiai. Ir kiekvienai valstybei nariai. Taip pat Europos parlamentas turėtų būti informuotas apie visus veiksmus, kurie yra skirti e, administraciniams gebėjimams e, sustiprinti vertinimo ir kontroliavimo srityje. Nes e, būtent tai yra labai svarbu, kad programos būtų gyvendintos laiku. Be to turi būti paspartinti supaprastinimo darbai. Žinia, kad yra parengtas veiksmų planas, kuris turėtų būti gyvendintas 19 metais. Taip pat mes pagėdautumėm, kad Europos komisija mus informuotų apie priemonės, kurios yra numatytos, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintas mokėjimų planas 16 metų biudžete. E, kalba eina apie su, e, su e, kauptus mokėjimus. Jau dabar tokia situacija susidarius ir manome, kad ji gali tik tai blogėti ateityje. Ir ateityje mes tiesiog na, Jeigu tokia situacija tęsis, prarasime žmonių pasitikėjimą sanglaudos politiką. Prašome taip pat valstybių narių, kad jos įgyventų struktūrinės reformas ir pagerintų valdymą. Europos komisija turėtų e, paskatinti valstybės narės tai daryti. Taip pat tokiai veiklai e, galėtų būti skiriamos socialinio fondo lėšos. E, Galiausiai e, šioje rezoliucijoje keliamas dar ir štai koks klausimas komisijai. Komisija turėtų paskatinti EIB e, įtraukimą kad būtų galima įgyvendinti tam tikrus projektus, nes e, daug valstybių narių susiduria su biudžetų apribojimais, valstybės narės neturi galimybių uh, investuoti į pasirengimuosius darbus ir į projektų bendrą finansavimą. EIB galėtų šioje srityje padėti. Mes apie tai kalbėjome anksčiau, tačiau praktikoje tai nebuvo įgyvendinta. Taigi būtų tikrai gerai, jeigu būtų parengtas konkretus planas šiuo atžvilgiu. Galiausiai mes norime, kad būtų organizuotos diskusijos, kad būtų pateikta iš komisijos pusės e, informacija Europos parlamentui. Remiantis šią informaciją mes galėsime žiūrėti, ar reikės ką nors keisti reglamentuose. Nes e, mes įvedame naujus elementus e, sanglaudos politikoje 14-20 metais ir galbūt reikia šiek tiek lankstumo, kad mes padėtumėm valstybėms narėms, kad jos galėtų laiku e, įgyvendinti programas ir pasiekti rezultatus. Ačiū. Ačiū. Kolegos, taigi yra pasiūlymas dėl rezoliucijos, jo tekstą turite savo sektuviuose, turite visą informaciją, ką tik išklausėm poną Malečič kuris pateikia labai detalų paaiškinimą ir iki kovo 21 dienos 12 valandos jūs galite pasiūlyti pakeitimus, jeigu tokių bus, kad mes galėtume balsuoti vėliau balandai dėl galutinio rezoliucijos teksto. O tada jau rezoliucija bus persiusta pirmininkų sueigai. Nemanau, kad čia reikia diskutuoti, bet prašom, jeigu, prašom vieną pastabą. Ne, dėl pakeitimų tai neturėčiau ką pasakyti, bet šiuo atveju mes, manau, galime labai greitai pateikti rezoliuciją plenariniai sesijai ir bendrą diskusiją suorganizuoti gegužę. Nes jeigu jūs gerai pasižiūrėsite, tai aišku, tai yra abstrakčiai e, susijęs su politika, bet kita vertus, tai yra susijęs su ankstesniu laikotarpiu iki 14 metų ir per tą programavimo laikotarpį nebuvo panaudoti visi pinigai ir 3 ar 9 milijonai milijardai eurų grįž atgal valstybėms narėjams. Tai gal reikia dabar jau aiškiai parodyti, koks yra dabartinės politikos rezultatas. Aš išvelgiu tą mintį tekste, bet formuluotė nėra labai labai aiški. Tikriausiai gal net ką nors pasiūlysiu. Nes mes įprastai svarstome daugelį klausimų ir dabar gali kilti susidomėjimas, kodėl mes dabar išskiriame kažkurį vieną. Bet e, jeigu, pavyzdžiui, komisija pateikia veiksmų planą ir tie planai komisijos veiksmų planai, programos neapima, pavyzdžiui, 50 procentų Italijos, kaip kad buvo kalbėta, na tai yra baisu. Todėl mes apie tai šiandieną ir kalbame. Reikalinga viską paspardinti. Paspartinti tam, kad galėtume diskutuoti, o ne tai padaryti, kad dabar spartinam darbą, po pusės metų viską pamirštame ir diskusija prasideda dar po metų, tai neturi prasmės. Bet aš manau, kad reikia galvoti apie plena, pateikimą rezoliucijos plenarniai sesijai, pirmininkė. Na kągi, mes pagalvosime. Jūs norit kažką pasakyti, taip? Atsiprašau, aš norėčiau atkreipti dėmesio, kaip organizuojamos šios diskusijos. E, tikrai, e, tema yra labai rimta. Ir jeigu mes dabar e, turėsime aptarti atskirą šalis, tada aptarkime atskirą šalis. E, kalbėkime ir apie Italiją, ir apie kitas. Tačiau, jeigu mes norime kalbėti apie riziką, su kuria mes susidūrėme, praeitie ir e, su kuria mes galime susiturti ateityje, tai yra jau visiškai kitokio tipo diskusijos. Taigi norėčiau na, aiškiai e, kalbėti. Ypač, kai kalbame apie finansavimo priemonės, apie darbo grupę. Aš prisimenu, kad e, ne vieną kartą esu kalbėjęs apie tai, kad struktūrinės e, reformos bei stabilumo paktas, augimas neturėtų būti e, suplakami į vieną vietą su sanglodos politika. Ir dabar nenoriu pradėti diskusijų šiuo klausimu. Tiesiog tarpusavyje reikia susitarti, ar mes aptarėme ar mes kalbame apie atskirą šalis, tada kalbėkime apie atskirą šalis. Tačiau jeigu mes norime kreiptis į komisiją ir aiškintis bendrus dalykus, tada man atrodo, kad reikėtų kitaip diskutuoti. Thank you very much. Labai ačiū. Na, iš tiesų, tai pakeitimai turėtų atlikti savo vaidmenį, nes mes bandome tokiu būdu apriepti visas nuomonas ir parengti bendrą mūsų komiteto nuomoną. Taigi pakartosiu iki kovo 21 dienos 12 valandos prašom teikti pasiūlymus dėl pakeitimų, tada galėsime balsuoti balandį, o jau gegužę tikėtina rezoliucijos projektas svarstys um, plenarinė sesija. Šiuo klausimu baigiame viešą posėdį ir toliau vyks uždaras koordinatorių posėdis. Noriu paprašyti komiteto narius, kurie nėra koordinatoriai, palikti salę, nes mums liko tik 25 minutės iki darbo.